there now because good morning. Good morning, colleagues. Can we? Labas rytas kolegoms. Pradėkime darbą. Can I welcome the transport colleagues? Norėčiau pasveikinti kolegas iš transporto komiteto ir tuos, kurie paprastai nepriklauso mūsų komitetui arba neteina į komiteto posėdžius. The... Taigi, koordinatorių posėdžio rezultatai ir kokie sprendimai buvo priimti koordinatorių posėdėje. Vakar posėdis įvyko vakare. Prieš tai dar norėčiau komiteto nariams pasakyti, kad mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Aišku, ši salė šiek tiek yra kitokia, lyginant su tomis, kokiomis, kuriuose paprastai dirbame. Taigi, kai bus transliuojama internetu, nebus rodoma balsavimo, rodomas balsavimo rezultatas ir panašiai, bet aš gal dar viską paaiškinsiu, kai pradėsime balsuoti. Tie, kurie bando ateiti ir neranda vietos atsisėsti, dėl to labai atsiprašau, tokia jau ta salė. Bet vis tiek norėčiau dar kartą informuoti, kad yra transliuojamas posėdis internetu. Kągi kolegos. Kolegos, e, suvaldykite savo jaudulį. Koordinatorių posėdis įvykęs vakar buvo paskirti du pranešėjai, buvo atiteko EPP frakcijai. Pirmasis pranešimas - reglamentas, kuriuo e, koreguojamas 261 reglamentas dėl kompensacijų ir paramos keleiviams, jeigu nėra e, įlaipinamas keleivis į lėktuvą arba jam tenka ilgai laukti. Taip pat pasiūlymas dėl direktyvos nustatant uh, jūrų erdvinio planavimo ir integruoto pakrančių valdymo sistemą. Abu šios e, pranešimus rengs APP e kolegos. Dėl nuomonių pirmiausia, e, pasiūlymas dėl direktyvos, kuri keičia 29-2011 metų direktyvą dėl tam tikrų viešųjų ir privačiųjų projektų poveikį aplinkai. Pradžioje neprašė mūsų šios nuomonės, bet koordinatoriai pa pasakė, kad vis tiek galiausiai e, reiktų mūsų komitetų renkti pranešimą. Socialistai pagal rotacinį principą numatys nuomonės referentą, kuris parengs nuomonę šiuo klausimu. Dabar dėl kitų klausimų. Koordinatoriai susitarė nesimti jokių veiksmų dėl štai ko komunikatas dėl komisijos komunikatas dėl antrojo daugiametės finansinės programos supaprastinimo lentelės, taip pat pasiūlymas dėl direktyvos, dėl priemonių, kuriomis užtikrinamas bendras aukštas tinklų ir informacijos saugumo užtikrinimas ES, taip pat pasiūlymas dėl reglamento, kurio keičiamas 912-2010 m. reglamentas dėl GSSS agentūros, taip pat pasiūlymas dėl tarybos sprendimo dėl to, kokios pozicijos ES turi laikytis atitinkamuose jungtinių tautų ekonomikos komisijose skirtose Europai, patvirtinant techninę pažangą dėl įvairių reglamentų. Komisijos personalinis dokumentas dėl ES taisyklių, dėl valstybės pagalbos viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos paslaugų, bendrojo intereso paslaugų. ES JAV priekybos ir investicijų susitarimas. Dabar čia koordinatoriai buvo paprašyti atsiųsti pastabas dėl laiško projekto, kurį pirmininkas parašė pirmininkui Moreirai, tai yra priekybos komiteto pirmininkui, iki e, kovo 20-osios. Dabar geležinkelių paketas. Koordinatoriai patvirtino darbo tvarkę, darbų grafiką ir numatomas galutinis kiekvienos procedūros e, terminas. Gegužė 7 vieš, viešieji klausimai įvyks. 8-9 Liepos mėnesio dienomis bus pristatomas prastatomas pranešimas. 16 diena yra pakeitimų pateikimo terminas. Spalio mėnesis e, bus apsvarstyti pakeitimai. Lapkričio 26 dieną Lapkričio 26 dieną įvyks balsavimas ir komitete bus patvirtinamas pranešimas. 14 metų sausio mėnesį įvyks pirmasis svarstymas plenarinėme posėdėje. Dabar dėl viešųjų svarstymų, dėl klausimo. Klausimas bus padalintas į dvi dalis - rinkos atvėrimas ir labiau techniniai klausimai. Pranešėjų buvo paprašyta paskirti du ekspertus iki kovo 28 dienos ketvirtadienio tam, kad galėtumėme parengti kartu viešųjų klausimų programas. Dėl studijų 13 metais koordinatorių buvo paprašyta pasiūlyti temas papildomoms studijoms iki kovo 28 ketvirtadienio. Eurocontrol, Eurocontrol briefingas dėl bendro Europos dangaus buvo priimtas sprendimas pakviesti vykdomai direktorių Eurocontrol vykdomai direktorių į komiteto posėdį. Tikėtina, kad jis bus pakviestas po to, kai bus įvertinti pasiūlymai. Koordinatoriai atsižvelgė į komitologijos e, žiniaraščius ketvirtąjį, penktąjį, šeštąjį. Buvo taip pat e, primtas sprendimas paprašyti, kad pirmininkas Šulcas dar kartą parašytų laišką ir pabrėžtų, kad Komisija turi teisę imtis iniciatyvos, nebent ji atsisakytų teisės imtis iniciatyvos ir ją patikėtų parlamentų, ko mes labai abejojame. Dėl reglamento, dėl valstybės pagalbos, PSO reglamentas 271 2007 metų, reglamentas buvo priimtas sprendimas kad pirmininkas atkreiptų pirmininko Šulco dėmesį į tai, kad bandoma pakeisti bendrai primtą teisėkuros tekstą pagal tarybos reglamento pagrindu. Dėl Prancūzijos geležinkelio mokesčio pirmininkas parašys laišką komisarui Kalasui, kad jis atsakytų išsameu į mūsų pateiktą klausimą. Balandžio 11 dieną, balandžio 11 dienos komiteto posėdis yra anuliuojamas, taigi įsidėmėkite. Balandžio 11 dienos komiteto posėdis yra anuliuojamas, taigi tiek iš koordinatorių posėdžio, ar būtų klausimų pasiteiravimų, jeigu ne, puiku, visi sutinka. Dėkoju. Dabar kitas darbo tvarkės punktas, kolegos, yra antžeminių paslaugų pranešimo tvirtinimas. Balsuosime dabar. antžeminių paslaugų teikimas oruostose. Balsuosime dėl šio pranešimo, bet prieš tai dar norėčiau pasakyti štai, ką esame filmuojamis šioje salėje ir dėje neturime ekrano, kur galėtumėme parodyti balsavimų rezultatus. Jūs turite mažą ekraniuką ant stalo. Ir kadangi tie žmonės, kurie e, klausosi transliacijos, jie nemato rezultatų, tai aš juos e, pasakysiu. Tiesiog garsiai informuosiu apie rezultatus tam, kad galėtų apie juos žinoti žmonės, kurie stebi posėdį internetu. Ar visi pasirengę? Puiku, tikriname, patikriname, e, kaip veikia balsavimo aparatūra, kad įsitikintumėme, kad ir EPP yra ne per daug. Taigi tai yra patikrinimas. Prašau, balsuojam. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Ar kortelės, kortelę turite? Jūs neturite kortelės, reiškia, negalite balsuoti, kągi dabar socialistų yra vienu per daug. Šį kartą socialistų vienu per daug. Kągi, ponas Frankensteinas visai apsidžiaugia galimybę, kad jam nereiks balsuoti. Taigi visi, manau, pasirengę. Galime pradėti balsavimą. Taigi, kolegos. Pradėkime. 53, 54, 55 ir 57 pakeitimai. Pakeit, šiais pakeitimais yra bandoma atmesti pasiūlymą. Iš karto Balsuosime kortelėmis dėl šių pakeitimų. Prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? EPP vienu per daug. Socialistų vis dar per daug vienu. Taigi dabar Baigiame balsuoti. 45 balsavo, 21 už, 23 prieš, vienas susilaikė, taigi atmetami yra šie pakeitimai. Kągi, dabar antrasis straipsnis. C kompromisas. Kas už? Kas prieš? susilaikę, patvirtinta. Šimtas dvidešimt aštuntasis pakeitimas, pono Higginso Deveirak ir Imko septintasis. Kas už? Prieš susilaikę pasitikrinsime. 128. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Viskas gerai, teisėta, balsavimas baigtas. 27 už, 17 prieš, vienas susilaikė. Priimta. 126 e, Laikfrido už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinsime. Gerai, 126. Balsuojame. Aš paprastai neklystu, bet ką gali žinoti. Ar visi balsavote? Visi teisė tai balsuoja, balsavimas baigtas. E, kaip aš jums sakiau, 21 už 19 prieš, 2 e, susilaikė, priimta. 127 už, prieš, susilaikė priimta. 125 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime dėl 125 balsuojame. Mm, sunku labai pamatyti, kas kaip balsuoja dėl to, kada palisalė. Ar visi balsavote? Baigiame. 24 už 19 prieš. 129 e, kas už. Prieš. Susilaikė, pasitikrinsime. Man atrodo, kad atmesta, bet balsuokime elektroniškai. Prašom. 129. Ar visi balsavote? Baigėme. 17 už 28 prieš vieną susilaikė, atmesta. 130, pono Bach, už, prieš, susilaikė, atmesta. 132, kas už, prieš, susilaikė, atmesta priimtas. Jeigu norite, tai tikriname. Prašom balsuoti dėl 162. Ar visi balsavote? Baigiame. 20 už 25 prieš vieną susilaikė atmestas. 121. Už prieš susilaikė atmestas. Kirinamės. Tada dėl visų balsuosime e, pasitikindami, ne? Bet visi sako, reikia pasitikrinti, pasitikrinti, tai balsuokime dėl visų tikrindamėsi. 131. Kas už? Atsiprašau, pradedame balsuoti. 131. Ir kartais pagal tautybę bandoma prašyti pasitikrinti ne e, pagal priklausomybę frakcijoms. EPP vienu per daug. Balsavimas baigtas. Atmestas. 19 už 25 prieš. 133, 135. Kas už?

prieš susilaikė atmestas. 136 ir 143 už prieš tikrinamės dėl šių dviejų 136-143. Ar visi jau balsavote? Baigiame. 20 už 23 prieš atmesti. 141 už prieš susilaikė atmestas. 169, 140, kas už? Prieš. Tikriname abu šituos. Prašom balsuoti. Ma, matote gerai, aš tai sunkiai iš... Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesti 20 už 23 prieš. 137. Panaužės už. Prieš. Susilaikė atmestas. A2 kompromisas, iškart balsuojame elektroniniu būdu. A2 kompromisas, balsuojame. Ar jau visi balsavo? Balsavimas baigtas. 20 už 24 prieš atmestas, kur yra Pirmasis klausė pirmininkas. Dabar A1 kompromisas A1. Balsuojame iš karto elektroniniu būdu. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas 34 už 9 prieš. Imko dešimtasis, šeštam puslapyje mano sąraše, nežinau ar jūsų, septintasis straipsnis, Imko dešimtasis, ar visi radot? Visi, kas už, prašom pakelti rankas, prieš. Imko dešimtasis reikia pasitikrinti, balsuojame. Visi balsavote? Baigiame. Atmestas. 18 už 25 prieš. Pranešėjo kitas 17. Kas už? Prieš. Susilaikė. Ar galim pasitikrinti dėl 17. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas atmestas. 22, 22. 125. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Šimtas devyniasdešimt penktas balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas 15 už 28 prieš. Žinau, kad e, sunku pamatyti, taigi suprantu, kodėl prašoma tikrinti. 194 už prieš. Tikriname dėl 194. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas 27 už, 17 prieš, 18 už, prieš, susilaikė, priimtas. 197 atkrenta. 119 pranešėjo. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. Imko 11 už prieš susilaikė priimtas. 198 kas už prieš susilaikė priimtas. 199 už prieš Pasitikrinkime dėl 199. Prašom balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame. Priimtas. Toliau J kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. H kompromisas už prieš, susilaikė priimtas. 220. Dešimtos straipsnio pirmą pastraipą. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 221. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. Imko 18 kitas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime. Nes labai greitai pavargote kelti rankas. Balsuojame elektroniniu būdu dėl Imko 18. Baigiame. 43 už niekas nebalsavo prieš priimtą. Jūs žinote, kaip viskas vyksta, jums priklauso kelti rankas, kai balsuojame. 223. Ir imko 19. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesti. 224. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 225. Už, prieš, susilaikė, priimtas. 226. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 236 toliau, nes dėl kurių nebalsuojame pagal 50 taisyklę. 236. Ar suprantat visi, kas už? Prieš susilaikė priimtas. 236. Kas už? Penktas, kas už? Prieš susilaikė atmestas. 237 už, prieš, susilaikė, priimtas. 251, 255, kas už, prieš, susilaikė, atmesti. 254 už, prieš, susilaikė, atmesti Reikia pasitikrinti dėl 254 balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme. 18 už 26 prieš atmestas. Imko 24. Kas už? Prieš tikriname dėl IMKO 24. Prašom balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigėme. Dvidešimt už, dvidešimt keturi prieš, atmestas. Du šimtai penkiasdešimt antrasis, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime dėl 252. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. 19 už 24 prieš atmesta. 256. Kas už? Prieš susilaikė. Atmestas. 257. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. Ketvirtasis skyrius D kompromisas. Kas už? Sus, prieš susilaikė priimtas. E kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 290. 295, nes kiti, kitiems taikoma 50 taisyklė. 21 straipsnis, 295, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 296, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 297, imko 27 ir 298, visi trys, kas už, prieš, susilaikė, priimti. Du šimtai devyniasdešimt devintasis, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Trisdešimt penktasis, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 300 už. Nepatvirtino 299, taigi 300 yra dar gyvas. Balsuojame dėl jau kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Gerai, tikriname 300 į pakeitimą, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas 24 už 20 prieš. 302 už prieš susilaikė atmestas. 36 kas už prieš susilaikė, priimtas. Trišimtai ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti dėl 34. Balsuokite. Ar jau visi balsavote? Baigiame. Priimtas 30 už 14 prieš. Kitas 305 už prieš. Reikia tikrinti dėl 305. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmestas 18 už 26 prieš. 306 kas už? Prieš. Susilaikė. Reikia vėl pasitikrinti, man atrodo tokia pat daugumą, bet balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Taip, tokia pat dauguma atmesta. 18 už 26 prieš. 307-308 kartu, kas už prieš susilaikė. Taip pat reikia tikrinti. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesti 17 už 26 prieš. 309 kas už? Prieš susilaikė atmestas. 310. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 311. Už? Prieš susilaikė Reikia pasitikrinti. Mano nuomonė priimtas, bet, bals... bet tikrinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas 25 už, 18 prieš. 313 kas už. Prieš. Susilaikė. Man atrodo atmestas, bet pasitikrinkime. Balsuojame dėl 313. Ar visi balsavote? Baigiame. 18 už 26 prieš atmestas. 314 įsimko 28 kas už prieš susilaikė priimtas. Trišimtai dvyliktasis kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 316 už, prieš, susilaikę, pasitikrinsime dėl 316. Balsuojame. Ar visi balsavote jau? Baigiame. Atmestas 19 už 25 prieš. 315 viskas už prieš, susilaikė, man atrodo, kad patvirtintas, bet pasitikrinkime. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Taip patvirtintas 30 už 14 prieš 317. Kas už? prieš susilaikė atmestas. Trys šimtai aštuonioliktasis kas už prieš susilaikė priimtas. 319 už prieš susilaikė atmestas. 320 kas už prieš susilaikė priimtas. 323 e, už prieš susilaikė priimtas. 322 kas už prieš susilaikė priimtas. 325 kas už prieš susilaikė priimtas Pasitikrinsime dėl 325 balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme. Atmestas. 18 už 25 prieš. 326 e, kas už? Prieš. Susilaikė tikriname dėl 326. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. 38 už, 6 prieš, priimta. 327, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 328, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas priimtas. Trišimtai trisdešimtasis. 329 atsiprašo pirmininkas, kas už. Prieš. Susivaikę. Atmesta. 330 kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 331 kas už prieš susilaikę atmesta 332 už prieš susilaikę atmesta 333 kas už prieš susilaikę pasitikrinsime 333 elektroninis balsavimas pradedamas Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 27 už, 17 prieš. 37. Kas už? Prieš. Susilaikę. Tas, kas nenori balsuoti, balsavimas pradedamas dėl 37. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 36 už, 8 prieš priimta. Noriu priminti Jums, kad turėtumėte kelti rankas. 335, 336 identiški, balsuojame kartu kas už, prieš, susilaikę, priimta. Imko 30, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 338. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime dėl 338. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 20 už, 23 prieš. 339 kas už. Prieš susilaikę, priimta. 337, 340 ir imko 31, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 341, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 342, kas už prieš susilaikę atmesta. 343 kas už prieš susilaikę priimta. 345 kas už prieš susilaikę priimta. 344 ir imko 32 kas už prieš susilaikę priimta. B kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. F kompromisas. F kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 422. 38 straipsnis, ar visi radote, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 425, kas už, prieš susilaikę priimta. 423 kas už prieš susilaikę. Pasitikrinsime 423 elektroninis balsavimas pradedamas labai sudėtingai vertinti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 30 už, 14 prieš, išties primtas. 427. Kurgi mes dabar esame? 424 atkrenta, todėl kad patvirtiname 423. Taigi dabar periname prie imko 36 mm, kaip papildomo, kas už prieš susilaikę priimta. O dabar 427. 434 kartu. Ne, vis dėlto balsuokime atskirai. 427 e, kas už, prieš. Susilaikę, ar galime pasitikrinti? Balsuojame dėl 427. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 23 už, 21 prieš. 434. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 23 prieš, 21 už. 426. Kas už? Prieš. Susilaikę. Primta. 4.30. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 431, 432 identiški, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 433, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Periname prie G kompromiso ir balsuojame dėl jo, kas už, kas prieš. Susilaikę. Priimtas. Keturi šimtai šešiasdešimt devintas pakeitimas dėl trisdešimt trečiojo straipsnio keturi pakeitimai - 469, 470, 471, 72. Balsuojame kartu, kas už. Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Primta. 29 už, 15 prieš. Periname prie L kompromiso. Trisdešimt penktasis straipsnis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patikrinsime. Balsuojame dėl L kompromiso. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 18 už, 24 prieš. E, taigi dabar turėsime balsuoti dėl visų individualių pakeitimų atskirai. 493 kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 495 kas už? Prieš. Pasitikrinkime 495 elektroninis balsavimas dėl jo pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 25 prieš, 18 už. 494. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime 494. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 23 už 20 prieš. 496, 497, 498 balsuojame kartu, kas už. Prieš. Susilaikę. Primta. Keturi devyni devyni atkrenta, penkišimtasis, penkišimtai pirmasis, antrasis, trečiasis ir ketvirtasis, kas už. Prieš. Susilaikę atmesta. Galime pasitikrinti, jei pageidaujate, man viskas šiaip aišku. 501 kas už. Atsiprašau, 505 kas už. Prieš. Susilaikę atmesta. 506 kas už. Prieš. Susilaikę atmestas. 507 ir 508, dėl jų nebalsuojame. 516, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime, nes nedaug kas balsavo, balsavimas pradedamas. 5, 1, 6. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 22 už, 22 prieš. Penki šimtai devintasis, kas už prieš susilaikę. Patikrinkime, 509 balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 18 už, 25 prieš. 5, 10. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 511. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Imko 45. Kas už? prieš susilaikę priimta. 512 kas už prieš susilaikę. Pasitikrinkime dėl 512. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 25 už, 19 prieš. 513 kas už prieš susilaikę priimta. 5.14. Kas už? Prieš susilaikę atmestas. 515. Kas už? Prieš susilaikę. Pasitikrinkime 5.15 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas, atmesta. Vėlgi 22 už 22 prieš. Rezultatas e, labai aiškus. 518, 519 žodinis pakeitimas pateiktas. Jis yra jūsų balsavimo sąrašuose. Ar kas nors prieštarauja šiam žodiniu pakeitimui? Jei prieštaraujančių nėra, tada balsuosime dėl šių dviejų kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikę, priimta. 520. Mm, jis buvo atsimtas 521 ponios Vils. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patikrinkime. 521 balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 18 už, 25 prieš. 5, 2, 2, kas už? Prieš. Susilaikę, atmesta. 5, 2, 3, kas už? Prieš. Susilaikę, atmesta. 5, 2, 4, kas už? Prieš. Susilaikę, atmesta. Užimtumo 30 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Balsuojame dėl e, užimtumo 30 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 23 už, 21 prieš. Priimtas. 526 kas už? Prieš Susilaikę. Priimta. 527. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Užimtumo 31. Atsiprašo pirmininkas, ne, dėl jo nebalsuojama. Užimtumo 35. Kas už? Prieš susilaikė, pasitikrinkime. Balsuome dėl užimtumo 35-ojo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 19 už, 25 prieš. 529. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. 529. Elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 21 už, 22 prieš atmestas. Užimtumo 36. Kas už? Prieš. Patikrinkime. Užimtumo 36 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta 22 už, 21 prieš. Periname prie 5, 3, 4. Tikau pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Ar galime patikrinti? Balsavimas pradedamas. 534 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas 21 už 22 prieš. Į kompromisas kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. 541. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Imko 46. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 542. Kas už? Prieš. Susilaikę. Ar galime pasitikrinti? atmesti. Balsuojame dėl 542. Balsavimas baigtas, atmesta. 16 už, 25 prieš. 5, 4, 3. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 5, 4, 4. Prie, kas už? Prieš. Susilaikę. Primta. Konstatuojamosios dalys. 58 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 59, kas už? Prieš. Susilaikę. Atmestas. Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta 18 už 24 prieš. 60 kas už. Prieš. Susilaikę. Patikrinkime. 60 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 16 už, 26 prieš. Iš ties, kaip ir galvojau, atmesta. 61. Kas už? Prieš. Patikrinkime dėl 61. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 22 prieš, 19 už. 63. Kas už? prieš, susilaikę, atmesta. 70. Kas už? Prieš. Patikrinkime dėl 70. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimtas. 25 už, 17 prieš. 64. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime, balsuojame dėl 64. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Vėlgi labai neaiškia persvara 21, už 21 prieš. 65, kas už? Prieš. Patikrinkime, balsuojame dėl 65, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 14 už 28 prieš atmesta 66. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 69. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 68. Kas už? Prieš. Patikrinkime dėl 68. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 18 už, 24 prieš atmesta. 67. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 72. Kas už? Prieš Patikrinkime dėl 72. Manau, kad atmesta, bet pažiūrė, pažiūrėkim. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Iš ties atmestas 15 už 27 prieš. 73. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 75. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 76. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patikrinkime. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 19 už, 23 prieš. 77 kas už. Prieš. Susilaikę. Patikrinkime balsavimas dėl 77 pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 17 už, 25 prieš. Antrasis, kas už? Prieš. Patikrinkime. Antrasis, kas už? Prieš. Turime patikrinti elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta 28 už, 13 prieš. 78 kas už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. K kompromisas kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Trečiasis pakeitimas. Pranešėjo, kas už. Prieš. Susilaikę. Patikrinkime. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 27 už, 15 prieš. 81, 82 balsavimo kartu dėl jų, kas už prieš, susilaikę. Patikrinkime, aš manau, kad priimtas, tačiau pažiūrėkime, kaip iš tikrųjų balsavimas pradedamas, ar visi balsavote. Balsavimas baigiamas. 25 už, 17 prieš priimta. 85 kas už. Prieš. Susilaikė, atmestas. Užimtumo antrasis kas už. Prieš. Susilaikę. Patikrinkime balsavimas dėl užimtumo antrojo. Pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 17 už, 24 prieš. 84 kas už. Prieš Susilaikė. Atmestas. 87. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime dėl 87. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimtas. 27 už, 14 prieš. 86 kas už. Prieš. Susilaikę. Manau, kad priimta, tačiau dalis iš jūsų nebalsavo, taigi pasitikrinkime. Balsavimas dėl 86 pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 30 už, 11 prieš. Užimtumo trečiasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime dėl užimtumo trečiojo pakeitimo, kas už. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 18 už, 24 prieš. Užimtumo ketvirtasis, kas už. Prieš. Susilaikė. Ta pati dauguma atmesta. Ketvirtasis, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 89 atkrenta. 90 kokai papildomas, kas už. Prieš. Susilaikę. Patikrinkime, balsamas dėl 90 pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 26 už, 17 prieš. 91 kas už. Prieš Susilaikę. Priimta. 93. Ar jis dar gyvas? Taip, kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. 92. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmestas. 95. Kas už? prieš susilaikę priimtas. 96 kas už prieš. Patikrinkime, balsavimas dėl 96 pradedamas. Ar visi, balsavo? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas, atmesta. Šeštasis kitas pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. Imko antrasis, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Imko trečiasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Emploj penktasis, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Užimtumo šeštasis Kas už? Prieš. Susilaikė. Ar galime pasitikrinti šeštąjį užimtumą? Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas 19 už 24 prieš. Šimtasis kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas 99. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Pasitikrinti gerai balsuojame dėl 99. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmestas. 23 už 23 e, prieš. Imko ketvirtasis kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Nežinau, kaip EPP balsavo. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimtas 31 už 10 prieš. 102 toliau ir imko penktasis. Kas už? prieš, susilaikė, priimti. Užimtumo aštuntasis, kas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti dėl aštuntojo užimtumo pakeitimo. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmestas. 17 už 25 prieš. 103 kas už prieš susilaikė priimtas. Taip pat rimko šeštasis, nes jie vienodai. 104. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. Devintasis. Už. Prieš susilaikė priimtas. 106. Už. Prieš susilaikė priimtas. 107 už, prieš, susilaikė, priimtas. 108 už, prieš, susilaikė, priimtas. Užimtumo pirmasis. Už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti dėl užimtumo pirmojo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas, atmestas 24 prieš, 19 už. Galutinis balsavimas, teisėkuros pasiūlymas su pakeitimais. Prašom balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiame. 19 už 15 prieš 10 susilaikė. Priimtas. Teisėkuros rezoliucija toliau. Balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos. Ar visi balsavote? Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. 19 už, 17 prieš, 8 susilaikė. Priimta. Sveikinu poną Zasadą. Kolegos, manau, kad galime ramiai sakyti, jog nuomonės pasiskiršiusios, bet toks jau sprendimas yra. Dabar tie, kurie nori iš salės išeiti, padarykite tą tyliai, kad galėtume pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Ir dar prašysiu sekretoriato atstovų pabandyti išsiaiškinti, kaip buvo su arbata, ar tie vežimėliai kažkur pasimetė pakeliui į mūsų salę. Dabar kalbėsime apie motorinių transporto e, priemonių techninę apžiūrą, paketą visą dokumentų. Thank you. Kolegos, prašau tuos, kurie nedalyvaus kitose diskusijose, išeiti iš salės, kuo galima greičiau ir nesikalbėti salėje tarpusavyje. we... Pone Kiūne, aš manau, kad būtų geriau dabar jau pradėti, nes daugelis mano, kad čia jiems asmeniams sutikimams skirta salė. Kągi, kitas klausimas - motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninio, techninės apžiūros. Kiūne, Senalova ir Tomsat yra trys pranešėjai. Pradėsime nuo Kiūne. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie e, saugumą keliuose, manau, kad šis pranešimas labai svarbus. Komisija pateikė savo pasiūlymą, o aš esu atsakingas už periodinę techninę um, transporto priemonių apžiūrą um, ir jų priekabų beje taip pat. Um, Tikslas šio pasiūlymo yra sumažinti žuvusiųjų kiekį kelyje ir padaryti, kad uh, eismas būtų saugesnis, ypač tranzito šalyse. E, ši problema yra aktuali. Mes norime e, užtikrinti vienodus būtiniausius periodinės techninės apžiūros standartus, užtikrinant techninį neutralumą. Labai trumpai pristatysiu savo pakeitimus. Pirmajame pakeitime E, yra siekiama, kad visose valstybėse narėse um, užtikrinti būtiniausius techninės apžiūros standartus transporto priemonėms ir jų priekaboms. E, tiesa, kiekviena valstybė narė, galvodama, kad šią procedūrą jau taiko, ją gali išlaikyti tiesiog, o komisijoje ir taryboje buvo diskutuojama, uh, tiksliau taryboje buvo diskutuojama dar daugiau apie tai, kad reikėtų priimti reglamentą, komisija yra už reglamentą, to tarpu taryba pagėdautų direktyvos, kurioje būtų numatytos tam tikros gairės teisės aktų kūrėjams valstybėse narėse, O aš manau, kad mes kaip transporto komiteto nariai turime reikalauti reglamento, kuris būtų tiesiogiai taikomas e, valstybėse narėse. Antrajame straipsnėje yra bandoma suvienodinti terminologiją E, su buvusiaja e, direktyva iš 2007 metų ir e, su tuo susiję ir kiti atitinkami pakeitimai 5, 6, 7. Kalbant apie istorinius automobilius, turėtume istoriniams automobiliams nuspręsti, ar jiems reikalinga taikyti periodinę techninę apžiūrą ar ne. Manau, kad turėtume palikti tam tikrą manevro laisvę valstybėms narėms, e, tačiau ar e, istorinis automobilis e, gali būti klasifikuojamas toks automobilis, kuris yra 30 metų senumo, manau, kad reikia ir optiškai įvertinti, ir iš technologinės pusės tokį automobilį įvertinti, kad iš ties būtų išsaugota istorija, o ne dar kas nors. Kalbant apie apibrieštis, Čia susidūrėme su kai kuriais netikslumais, kalbant apie techninę apžiūrą. E, po to, kai buvo padarytas mano um, dokumento vertimas, aš sulaukiau pastabų iš kolegų, aš savo ruoštu sie, siekiau pagerinti komisijos pateiktas apibrieštis, e, kalbėdamas apie tai, kad transporto priemonės um, detalės, kurios buvo vėliau integruotos į automobilį, e, turėtų būti techninės apžiūros metu traktuojamos kitaip, priklausomai nuo to, kada jos buvo e, pagamintos. Tačiau čia su šešėlinės pranešėjas dar turėtume nu, priimti sprendimą. E, ketvirtasis straipsnis, devinioliktas pakeitimas kompetencijos. Čia kalbama apie operatorių, e, gamintojų atsakomybę, kurie gamina detalės. Dažniausiai e, e, panašius reikalavimus turėtume taikyti ne tik gamintojams, tačiau ir techninės priežiūros uh, specialistams. Taip pat yra reikalaujama sukurti elektroninę tikrinimo sistemą. 20-21 dėl penktojo straipsnio e, patikrinimo periodiškumas. Aš e, manau, kad turėtume sutarti dėl mažiausio intervalo kai kuriuose valstybėse narėse apžiūros e, dažnumas um, vyksta kas ketverius metus, tiksliau pirmą kartą m, mm, transporto priemonė e, patikrinama praėjus keturiems metams, o po to po keturių metų, mes reikal, po dviejų metų, atsiprašau, mes reikalavome, kad ta pakartotina patikra būtų po vienerių metų. Kalbant apie motorolerius ir motociklus, nėra likščiau numatyta e, periodinė e, pagrindinė techninė apžiūra, tačiau aš pateikdamas 20 ar 21 pakeitimą supratau, kad mes privalome motociklų apžiūros dažnumą taip pat įtraukti į e, šio reglamento taikymo sritį. Juo labiau, kad šioms transporto priemonėms taip pat reikalinga priežiūra ir čia į, į tą priežiūrą patenka kategorijos L1, L2 ir taip toliau. E, kalbant apie svorį, lengvesnės priekabos taip pat turėtų būti tikrinamos. 23 pakeitimas penktajam straipsniui. E, čia įvedu ridos kriterijų šeš, e, šimt, e, priemonės pasiekusios 160 tūkstančių kilometro ridą turi būti tikrinamos kasmet. Mano supratimu, tai yra labai svarbu. Penktasis pakeitimas, ketvirtoji dalis, 20, atsiprašau, penktojo straipsnio ketvirtoji dalis, tai yra 24 pakeitimas. Čia yra išbraukiamas komisijos tekstas, jei pasikeitė transporto priemonės registracijos liudymo turėtojas. Mes siekiame uh, kad pagrindinės e, techninės apžiūros e, patikra būtų atpažįstama e, ir po penkerių metų, bet kalbant apie pardavimą, reikia numatyti tam tikrus naujus kriterijus ir, pavyzdžiui, parduodant automobilį nereikia reikalauti naujos išsamios apžiūros, jei nuo pirmosios paskutinės, tiksliau pasakius, apžiūros yra praėjęs pusmetis. Dvyliktasis straipsnis. Tai yra 27 pakeitimas, tikrintojų kvalifikacija, kaip būtiniausia kvalifikacija. kvalifikacija Mes manome, kad reikalingas minimalus e, techniko išsilavinimas, akademinis laipsnis reikalingas nebent, e, jei tikrintojas yra techninės e, apžiūros inžinierius. Yra numatytos techninės procedūros, techninės apžiūros centruose Tos apžiūros yra atliekamos tiesiogiai darbuotojų, tačiau reikia daryti skirtumą tarp to, kas suteikia pirmą registraciją automobiliui ir tokios techninės apžiūros, kuri yra atliekama periodiškai, kai yra tikrinama, e, ar um, į um, transporto priemonę yra tinkamai integruoti stabdžiai, traukės ir visokie kitokie e, techniniai um, dalykai. E, dažnai ta patikra vyksta tarp keturių akių. Tiesiog žmogus susideda, vieną kepuraitę užsideda tikrindamas pirmą kartą, antrą, tiksliau pasakius, jis pats kartais ir įmontuoja ir vėliau patikrina. Uh, Deleguotieji teisės aktai 30-31 pakeitimas. Manau, kad neturėtume apsiriboti e, penkerių metų komisijos siūlomų laikotarpių. Komisija numatė, kad periodinės techninės apžiūros ataskaitos turėtų būti pateikiamos kas penkerius metus. EPP frakcijoje buvo diskutuojama apie tai, kad yra reikalinga parengti atitinkamą ataskaitą kiekvienai transporto priemoniai, E, to, kurioje atsispindėtų rida, galingumas, e, eismo įvykiai, kad tokiu būdu iš tos ataskaitos būtų galima tinkamiau įvertinti automobilio būklę ir būtų neįmanoma klastoti e, ridos skaitiklio rodmenų. Noriu padėkoti visiems kolegoms, pateikusiems savo pakeitimus. Mes ir toliau intensyviai diskutuosime. Kai kas mm, pabrėžė, kad pakeitimų pateikimo laikas yra labai trumpas, tačiau komisija jau labai e, seniai pateikė šį pasiūlymą ir e, komisijos pasiūlymas buvo viešai prieinamas visiems. Mano pakeitimai yra taip pat įtraukti į pranešimo tekstą. Džiaugiuosi glaudžiu bendradarbiavimu su visais. Va. Ponė Sanelova. Dėkui, pane predsedu. Dėkoju, pirmininkė. Kaip ponas Kūnė, bendra pranešėjas, pasakė, šis techninių apžiūrų paketas yra dar vienas indėlis siekiant saugaus eismo, kurį už to tikslo užsibrėžėme 20-iesiems metams, nuo 20-ųjų tiksliau iki 50-ųjų metų taip pat siekdami pasiekti ir aplinkosauginių tikslų. Aš esu atsakinga už techninės apžiūras, kurios atliekamos kelyje, Te techniniai patikrinimai, kurie atliekami kelyje. Žinoma, mes turime <clears throat> suprasti, kad visi turi būti tinkamai apmokami šioje srityje ir inspektoriai, ir taip pat tie, kurie turi įgyvendinti tas taisyklės valstybėse narėse. Norėčiau trumpai pristatyti savo pakeitimus. Pirmiausia, man atrodo, kad reikalinga tinkamai apibriežti e, techninį patikrinimą kelyje, nes tokie patikrinimai atliekami ir kitais tikslais, pavyzdžiui, atsižvelgiant į tachografų teisės aktus ir panašiai. Ponas Kūnė kalbėjo apie techninių uh, patikrinimų apibrėžimą, mes apie tai dar matyt padiskutuosime, nes pirminis komisijos pasiūlymas mums, man bent jau asmeniškai yra visiškai tinkamas. Taip pat reikalinga aiškiai apibrėžti e, terminus įmonės, subjektai, veikiant dirbantys transporto srityje. Tai, tai yra to, tie subjektai, kuriems didelės įtakos turės šie teisės aktai. Taip pat suprantu, kad e, valstybės narysės skirtingai atliekami tokie patikrinimai kelyje ir tie automobiliai, kurie netitinka techninių, nėra praėję techninių apžiūrų, e, kelyje patikrinant jų sutinkama nuo 0,3 procentų kartais, o kitose net iki 63 procentų. Taigi, e, kai kuriuose valstybėse patikrinimo procedūros yra labai e, išsamios, periodinės techninės apžiūros irgi labai detalios, o kitose valstybėse yra tikrinama kur kas atsainiau. Taigi, aš pritariu tam, kad atrenkant transporto priemonės, kurios yra atliekamos, kurioms yra, kurios yra patikrinamos kelyje, reikia atsižvelgti į tam tikrus rizikos profilius. Ir suprantu, kad labai sudėtinga bus matyti gyvendinti tas sistemas valstybėse narėse ir pati praktikoje mačiau, e, kaip tai veikia, tačiau aš manau, kad būtų galbūt pravartu tai gyvendinti dviejais etapais. Taigi, dėl 24 straipsnio tokios sistemos e, įvedimas automobiliams, kurių uh, svoris nesiekia 3,5 tonos ir kita kategorija būtų tie automobiliai, kurių, tos transporto priemonės, kurių svoris yra virš 3,5 e, tonos. E, aišku, tokie patikrinimai turi būti atliekami nediskrimi, ne, nes, nediskriminuojant e, automo, transporto priemonės tipo ar vairuotojo tautybės. Taigi, aš siūlau kelis pakeitimus aštuntajam straipsniui aukštos kokybės apmokymas yra svarbiausias dalykas bet kokioje sistemoje, tai leistų mums išvengti neveiksmingų techninių patikrinimų ir taip pat tokiu būdu vairuotojai ir verslininkai neprarastų laiko. Dėl taikymo apriepties, taikymo srities, aš pritariu tam, kad lengvi komerciniai, lengvasvoriai komerciniai automobiliai ir vilkikai būtų įtraukiami į taikymo sritį. Tiesa, kad šios transporto priemonės vis dažniau naudojamos komerciniais, prekybiniais tikslais kelių transporto srityje. Ir šioje transporto priemonių grupėje mes nematome, kad mažėtų įvykių, eismo įvykių. Taip pat privaloma tokius techninius patikrinimus atlikti ir traktoriams T5 tipo transporto priemonėms, jos yra dažnai naudojamos ir taip bandoma išvengti teis, e, taisyklių, kurios taikomos sunkia svoriams transporto priemonėms. E, dabar kalbant apie krovinius, kurie yra vežami tomis transporto priemonėmis, e, tai irgi yra labai svarbu, kad, kad tie kroviniai būtų tinkamai pritvirtinami nes 25 e, procentai eismo įvykių yra su tuo susiję. Taip pat e, komisija teigia, kad e, labai svarbu užtikrinti, kad komercinių transporto priemonių operatoriai būtų patys atsakingi už techninius patikrinimus ir aukštų standartų užtikrinimą. Apie tai kalbu septintajame pakeitime. Taip pat kroviniai, kurie yra pritvirtinami ir vežami tomis transporto priemonėmis, bet kurie subjektai įtraukti į šį procesą turi, yra laikomi atsakingi už eismo įvykius. Mes surinkame daug duomenų apie transporto priemonės ir po to tais duomenimis būtų galima pasinaudoti rengiant rizikos vertinimo sistemą ateičiai. Pabaigai dar norėčiau padėkoti visiems už bendradarbiavimą ir uždėmesį ir mielai laukiu pasiūlymų ir tikiuosi bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais. Dėkoju. Pone, Pone Savisa. Dėkoju pirmininkė. Kolegos, aš buvau pranešė e, dėl mažiausios gal dalies šiame pakete, bet ji taip pat yra svarbi. Kalbu apie e, transporto priemonių registravimą, dokumentus. Registravimo tikslas yra e, suteikti leidimą e, transporto priemoniai e, naudoti ją kelių transporte. E, transporto priemonių registravimo procedūros turi būti tokios, kad nekiltų pavojus, kad e, būtų galima saugiai važiuoti, taip pat būtų galima, e, nu, reikia numatyti taisyklės dėl perregistravimo pasikeitus nusavybė ir taip toliau. E, ši techninių e, apžiūrų tinkamumo naudoti priemonė yra labai svarbi. Mes turime daug dėmesio skirti registravimui, taip pat numatyti sąlygas panaikinti registrą administracijai. Jeigu, pavyzdžiui, transporto priemonė tampa pavojinga, e, tai jos negalima registruoti tol, kol nepraeinama e, sėkmingai techninė apžiūra e, įregistravus transporto priemonę nebereikia naujos, naujos registracijos, kai sėkmingai praeinamas patikrinimas. Ir jeigu Jeigu e, lengvieji automobiliai nedalyvauja techninėje apžiūroje, tai taikomas taip pat atitinkamos sąlygos. Jeigu nepraeina techninės e, apžiūros, tai tie automobiliai negali būti naudojami. Taip pat e, E, aš pateikiau tam tikrų pakeitimų, kad būtų užtikrintas nuoseklumas su dabartiniais teisės aktais ir kad būtų sumažinta administracinė e, našta. Siūlau e, dydį sumažinti pažymėjimo, taip pat reikia mažinti biurokratinę naštą. Tai yra septintas pakeitimas. Kitas dalykas - teisingumo teismo sprendimas. Uh, komisija prieš Niderlandus. Manau, kad visos valstybės narės turi tarpusavyje pripažinti e, testų galiojimą. Toks yra mano ketvirtas pakeitimas. Aš taip pat galvoju, kad elektroninė duomenų bazė turi būti įsteigta ir reikia supaprastinti transporto priemonių identifikavimą ir tarpusavį susijęti šios dalykus jeigu iš registro išbraukta yra visam laikų transporto priemonė, tai visose valstybėse narėse e, teisinis statusas e, e, yra nepakankamai apibrieštas visose valstybėse narėse dėl to, kas būna pardavus automobilį. Ir aš nepritariu ne ribotam galių delegavimui Ir tai, apie tai kalbu penktame e, pakeitime. Man atrodo, reikia apsiriauti penkiais metais. Aš norėčiau e, baigdama pasveikinti visus bendra pranešėjus, laukiu jūsų pakeitimų, kad galėtume e, parengti galtinius kompromisus. Okay, colleague. Gerai, kolegos, gera naujiena yra ta, kad matau, jog jums labai E, įdomios tos patikros, bet bloga žinia yra ta, kad 15 norinčių pasisakyti bus. Aš paskaitysiu pavadės, kad žinočiau visi įtraukti. Uh, the... Ponas Rano Čarijo, ekonomikos socialinių reikalų komiteto kiti. Mr. Grosh, Mr. Mrs. Durant, Mrs. Rossback, Mr. Ertug, Mrs. Vlasto, Mr. Perker, Mrs. Foster, Mr Van Dalen, Mr Ferber, Mrs Griesbeck, Mrs Tickow and Mr Back and myself. Anybody else? I don't... Ar dar kas nors norėjo pasisakyti? Nežinau, išskyrus Dominik, turbūt visus jau paminėjau. Dvi minutės kiekvienam, nes kitaip mes čia pražilsime visiškai, kol išklausysime visus. Dabar ponas Ranočerijo. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Aš buvau pranešėjęs ekonomikos ir socialinėme komitete dėl šio paketo. Ir norėčiau trumpai Jums papasakoti apie tam tikrą susirūpinimą, kuris e, išsakytas mūsų dokumentuose. E, pirmiausia, teisinė forma pasiūlymų. Mes pasisakome už pasiūlytą komisijos reglamentą ir e, tokiu būdu e, bus galima priimti e, antrinius teisės aktus ir valstybės narės galės pasirinkti kai kurias taisyklės. Jeigu mes pasirinksime direktyvą, tai tikriausiai sulėtinsime harmonizavimo procesą. Dabar dėl pranešimų. Labai vertinu pono Kūno parengtą pranešimo projektą. Jis kalba apie aut, e, motociklus ir motorolerius. Ir sakoma, kad tai yra pasiūlymo dalis. Mes kalbame apie pažydžiamiausią e, kelių naudotojų e, grupę. Taip pat pranešėjas kalba apie patikrų patikrinimą 422 vietoj 421 toms transporto priemonėms. Paprasta priežastis yra ta, kad e, mažiau per metus nuvažiuojama jomis. E, iki 500 tūkstančių, pavyzdžiui. Toliau mums kelia e, abejonių kai kurie pasiūlymai. Pavyzdžiui, sprendimas išbraukti pasiūlymą, kuriame pasakyta, kad transporto priemonė M1 kuri nuvažiuoja šimtą tūkstančių kilometrų iki pirmos patikros, turi iki 160 tūkstančių kilometrų, e, turi būti tikrinama pagal 422, užuot tikrinus pagal 421. Mes manome, kad e, šiuo atveju visos transporto priemonės e, kurių rida yra didelė, turi būti tikrinamos kur kas dažniau. Kadangi E, didėja avarijų tikimybė. Ir taip pat e, kitas dalykas, e, rizika, kad bus manipuliuojamas skaitikliais, nėra pakankama priežastis atsakyti tarybos sprendimo. sprendimo. Jūs, ponė Senalova ir Savisar, E, pateikėte tam tikrus pasiūlymus, mes visiškai pritarėme jūsų pasiūlymams. Dar vienas e, pasiūlymas dėl patikrų inspekcijų kelyje. 5 procentai e, bus patikrinta pagal pasiūlymus, bet jeigu jūs galvojate, kiek lengvųjų transporto priemonių komercinių yra naudojama, tai šis tikslas yra labai ambicingas. E, kalbama apie 80 procentų transporto priemonių ir aš siūlyčiau, e, kad būtų atlikta oficiali apžvalga E, apie ES mobilias inspekcijas, kad valstybės narės galėtų e, savo pajėgumus sustiprinti tam, kad deramai pasiektų numatytų tikslų. Galiausiai pasakysiu, kad mūsų komitetas turi svajonę. Ta svajonė yra sukurti Europos atitikties e, vertintoje, kad, kuris pakeistų nacionalinius e, sertifikatų išdavėjus E, pono Kun 10b e, konstatuojamoji dalis yra teisingas žingsnis šia linkme ir mes labai džiaugiamės jūsų pasiūlymais. Ačiū. Dvi minutės kiekvienam nariui. Ponas Benjon pirmasis, nežinau, kad turiu eiti į balsavimus kitame komitete, po to ponas Groš kalbės. Ačiū. Aš sveikinu bendrą pranešėjo požiūrį dėl periodinių techninių apžiūrų. ES yra bendra transporto erdvė ir dėl to toks požiūris yra teisingas, e, pasirūpinant, kad visi automobiliai būtų vienodai eksploatuojami visoje Europoje, tačiau labai svarbu, kad periodinių patikrinimų reikalavimai nesumenkintų reikalavimų, kad visi, visos transporto priemonės ar būdo, buvo jos periodiškai patikrintos ar ne, kad jos būtų tinkamos važiuoti keliu. Dėl to reikalingi patikrinimai kelyje. Dėl taikymos ryties e, eis, dėl eismo įvykių ribojimo, aš manau, kad reikia ir vilkikus, ir kitus, kitas transporto priemonės įtraukti taikymos rytį, nes dažnai atsitinka e, daug eismo įvykių. E, Taip pat dėl traktorių, kurie yra naudojami vilkimo pervežimo tikslais. Aš traktorius įtraukčiau į patikrinimus kelyje, tačiau ne, nemanau, kad reiktų juos įtraukti į periodinės techninės apžiūras. Ir nepraktiška tą labai būtų, būtent kur konkrečiai būtų tikrinami tie traktoriai. Na ir dar vienas dalykas, kuris mano manimo labai aktuolus, yra e, tai, kas, apie ką kalbama 5-28 pakeitimuose, kur kalbama apie tikrinimus ir kokios organizacijos tikrina valstybėse narėse. Dešimtyje iš 27 valstybių narių tą daro sertifikuoti garažai, sertifikuoti autoservisai, kur jie ir taiso automobilius, ir juos tikrina. Ir daugelis iš tų valstybių, daugelį iš tų valstybių e, eismo įvykių skaičius nėra toks didelis. Taigi aš manau, kad įmanoma palikti tokią sistemą, kai tuose pačiuose autoservisuose yra ir taisomi automobiliai ir tikrinami. Tiek. Ačiū, Filai. Ponas Groš, dvi minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjams už pranešimus. APP e frakcija palankiai vertina ypač kolegos Kūn pranešimą. Kaip žinote, aš visada manau, kad tokios iniciatyvos turi sukurti pridėtinę vertę. Aš pats esu iš pasienio ruožo ir būtent jame laukiame glaudesnio bendradarbiavimo. Šio tikslo turėtume nepamiršti rengdami šį dokumentą. Turėtume panaikinti sienas, tačiau sienas naikinant svarbu prisiminti tris dalykus. Pirmiausia, turime siekti aukštos kokybės, nes tik tokiu būdu pavyks e, užtikrinti abipusį pripažinimą. Antra, saugumo ir aplinkosaugos kriterijai taip pat turėtų dėrėti. Ir trečia, turime užkirsti kelią bet kokiam klastojimui, o tam reikalingas veikiantis informacijos tinklas. Manau, kad svarbiausia turi, reikėtų apsaugoti pačius gyventojus, o ne duomenis. Tačiau šiuo atveju, aišku, informacija yra geras dalykas. Aš noriu susipažindinti jūs. Uh, su savo šalies iniciatyva, tai yra automobilio pasas, e, kuris e, yra neatsiejamas nuo transporto priemonės, ten galima e, rasti informaciją apie tai, kokia yra automobilio rida, į kokias avarijas jis buvo patekęs. Tiesa, Kartais nutinka taip, kad 40 procentų visos informacijos yra klaidinga, o šią direktyvą galime pasiekti, kad didesnė apsauga būtų suteikta ir aplinkai, ir visuomeniai. Oui, merci, monsieur le président. Trois, trois aspects. Čia, ponė pirmininkė, tris aspektus norėčiau paliesti. Pirmiausia, dėl pono kūnė pranešimo, būtent kaip dažnai turi būti atliekami patikrinimai. 422 ir 421 buvo siūlomos formulės, Tačiau vieną elementą jūs išbraukėte, e, ponė Kūne, iš savo pranešimo. E, na, kai man pakilo temperatūra, aš tiesiog galiu išmesti termometrą, bet tai problemos neišspręs. Taigi aš labai svarbu, taigi yra labai svarbu, kad būtų išlaikomas ridos kriterijus, nes reikės išvelgti ir automobilio amžių ir labai svarbu atsižvelgti į nuvažiuotų kilometrų skaičių ir į automobilio ridą. Kitas dalykas E, kur, kur atliekami patikrinimai autoservisuose ir ar jie yra pakankamai nepriklausomi patikrinimo centrai. E, galbūt nebūtinai e, tai, ką sakė ponas Benjonas, kad ten, kur yra autoservisuose atliekami patikrinimai, kad ten eismo įvykių yra mažiau. Galbūt čia yra kitų priežasčių, kodėl taip yra. Uh, E, taip pat norint e, sumažinti išmetamų dalelių skaičių, labai svarbu patikrinti e, išmetimo sistemą automobilyje. Ir taip pat negalime vien tik tai pasiž... pasitelti egzistuojančias technologijas, labai svarbu patikrinti NOx, CO2 išmetimo kiekį automobiliuose, kuo galima veiksmingiau. Ir to nepakanka tik tai pasitelkiant ta, tas technologijos, kurios yra automobilyje. Reikia naudoti papildomas priemonės. Rosbach. Pone Rosbach. Ačiū pirmininkė, pabandysiu vokiškai, jeigu jūs nieko prieš. Ačiū kolega Kūn už pranešėją, pranešimą mūsų frakcijoje dėl nacionalinių interesų tikriausia bus sudarinėjami skirtingi balsavimo sąrašai. Aš savo ruoštų visiškai pritariu kolegai Grošui. Aš taip pat esu iš šalies, kur yra tranzito šalis. O aš esu ES teisės aktų leidėja ir mano interesas yra visos 27 valstybės narės. Taigi, mano supratimu, tai, ką mes kuriame, turi būti naudinga įprastiems kasdienos eismo saugumo standartams. Um, aš e, neįsivaizduoju tokios situacijos, kad aš galėčiau važinėti su savo sena priekaba iš savo darželio imti ir išvažiuoti į gatves e, be e, degančių galinių stabdžių žibintų. Kartais susidurėme su traktoriais, kurių padangų vėžiai yra tokia plati, kad automobiliai paskui šios traktorius važiuojantis negali tų plačia Um, padangių traktorių aplenkti. Um, manau, kad uh, turime apsvarstyti visas galimybės. Kartais, pavyzdžiui, 180 uh, km per valandą greičiu pralekia uh, maži automobiliukai, kuriuose um, sėdi be savo kvalifikaciją keliantys žmonės. Aš Manau, kad turėtume pas, galėtume likti ir prie formulės 422, priklausomai nuo situacijos. Aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau numatyta privaloma ES masto apžiūra motoroleriams ir motociklams. E, aš žinau, kad gamintojai kai kurie e, sutiko, kad e, negamintų tokių motociklų, kurie galėtų važiuoti greičiau nei 300 km per valandą greičiau. Aš pati turiu motociklininkės teisės. Ir man vis dėlto svarbus yra saugumo standartai. Mano supratimu, motociklai turėtų būti taip pat saugus kaip ir kitos transporto priemonės. Two minutes, please. Ja, dank, Herr. Ponas Hertug. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjams, puikiai padirbėjo jie. O dabar apie kai kuriuos konkrečius dalykus. Kaip ir daugelis kitų, aš manau, kad periodinė techninė apžiūra turėtų būti taikoma ir motoroleriams bei motociklams Čia reikėtų remtis tiesiog statistiniais duomenimis ir tikriausiai visi suvoksime, kur daugiausia žūčių keliuose įvyksta. E, kitas dalykas e, e, susijęs su Formulė 422, man ji būtų visiškai priimtina, tačiau kalbant apie kasmetę periodinę techninę apžiūrą, čia turėtume apmastyti ir socialinius aspektus. Galbūt tie žmonės, kurie negali sauliaisti važinėti naujausiais automobiliais, e, jie e, patirs labai didelę naštą, jei privalės kasmet tikrinti savo automobilį, todėl ta, tos e, du metus, dviejų met, metų um, atstumą turėtume palikti. Kalbant apie uh, Pirmąją techninę apžiūrą po ketverių metų tų automobilių, kurių rida viršytų 160 tūkstančių kilometrų, šis klausimas turėtų būti išsameu išnagrinėtas. Manau, kad čia svarbiausia yra tikrintojų standartai, tikrintojų kvalifikacija. Negalime leisti, kad ES techninės apžiūros darbuotojai būtų skirtingos kvalifikacijos, nes tokiu būdu atversime techninės apžiūros turizmo e, vartus. Ir tikriausia daug kas bandys techninę apžiūrą atlikti ten, kur taikomi netokie aukšti standartai. E, kitas svarbus dalykas yra techninės apžiūros e, nepriklausomybės aspektas. Kolegos iš Junktinės karalystės yra įpratę, kad tie tikrina tas, kuris prieš tai sutaisė uh, E, transporto priemonę. Tačiau turime visi persvarstyti šį procesą, todėl kad čia tikrai gali būti ir interesų konflikto. Perker, Ponas Perkeris, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams. Apskritai komisijos pasiūlymą vertinu labai palankiai, todėl kad mes siekiame, kad mažiau nelaimingų įvykių įvyktų keliuose, mažiau žučių būtų registruojama ir automobiliai būtų saugesni, o patikrų būtų mažiau. Kūn kalbėjo apie penktą pakeitimą kalbėdamas apie tai, kad įmonės turėtų būti pačios atsakingos už techninę apžiūrą, tačiau neatsakingos už automobilio um, taisymą. Austrijoje yra taip, kad e, mūsų nelaimingų atsitikimų keliuose statistika yra daug geresnė nei ES vidurkis. Uh, E, komisija teigia, kad 6 procentai visų techninių, e, atsiprašau, visų nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl techninės automobilio būklės. Tuo tarpu Austrijoje šis skaičius yra 2 procentai. Pas mus e, mūsų techninės apžiūros kontrolieriai yra labai aukštos kvalifikacijos ir nepriklausomi. Jiems klaidos atveju gali būti taikomos labai griežtos sankcijos, kartais netgi atimant jų um, leidimą verstis tikrintojo veikla. Tai reiškia, kad mūsų šalyje yra sukurta veikianti sistema ir aš čia kreipiuosi į kolegą Kūn, kad jis e, panaikintų uh, tą remontą eksportuojančių įmonių ir tikrinančių įmonių suliejimo galimybę. Manau, kad mano šalyje e, toks e, kompetencijų sujungimas reikštų, kad būtų prarastos darbo vietos, o saugumo didesnio tokiu būdu nesukurtume. Mrs. Foster. Pone Foster. Dėkui, pirmininkė. Dėkuoju pranešėjams. Manau, visi sutinkame su tuo, kad norime užtikrinti, jog keliai būtų kaip galima saugesni, kad visos transporto priemonės keliuose būtų taip pat kaip galima geresnės. Dėl pono Kūn keletas dalykų malonu e, matyti, kad istorinės transporto priemonės jau apibrėžtos e, specialiai, nebereikės eikvoti laiko tam. E, taip pat dėl e, e, mažų priekabų, vilkikų, mes manome, kad jų nereikia įtraukti. Junktinėje karalystėje svarbiausias dalykas yra transporto priemonės amžius vyrė, e, senesnės negu treji metai tikrinamos kas metai, bet mes ne, pro, nematome problemų, kad kitos valstybės gali kitko norėti. Dėl centrų ir uh, autoservisų atskirimų mes turime 50 tūkstančių inspektorių, keletą tūkstančių uh, autoservisų, nenorime keisti savo struktūros ir yra šiek tiek problemų, kai kalbame apie uh, reguliavimą, mes norime daugiau subsidiarumo e, ir daugiau lankstumo, taigi būtų direktyva. E, ponas Kūnas kalba apie deleguotosius aktus, o ponios Anelovos pranešimas kalba apie e, masto apriepties praplėtimą, jeigu kalbėsime apie techninės apžiūros kelyje, tai kalbama ir apie stambes transporto priemonės, bet mes nemanome, kad viską pavyks apimti. Ir dėl traktorių nemanome, kad reikia pradėti visus tikrinti. Dėl e, pažymėjimų vy, e, transporto priemonėje, jeigu e, vairuotojas e, tą pažymėjimą turi su savimi, tai gerai, bet jeigu transporto priemonė pa, e, pavokta, o tas pažymėjimas liko joje, yra labai, gali kilti labai daug problemų. E, Toliau dėl registravimo, ponas Brabarn yra mūsų šešėlis pranešėjas, Junktinė karalystė yra labai gyvybinga, stipri sistema, mes nenorime jos keisti. E, dėl e, transporto priemonės naudojimo, naudojimo pabaigos mes e, ne, norime nieko keisti ir uh, Dėl e, duomenų bazių mes e, manome, kad kitų dalykų galime pasirinkti, kitus dalykus ir tokiu būdu neprimesti per nelik didelės naštos. Ponas Vandalin. Dėkuoju. E, klausau to pasikeitimo nuomonėmis ir šiek tiek man keista. Europos transporto sauga bus užtikrinta arba visai žlugs priklausomai nuo šio dokumento, taip sakoma. Bet man atrodo, kad dabartinė sistema veikia visai gerai, taigi nesuprantu, kodėl mes bandome pakeisti sistemą, kuri, mano nuomonė, visiškai šiuo metu pasiteisina ir kodėl mes teikėme tiek daug pakeitimų. E, patikrinimai kelyje 5 procentai numatyti Tai reiškia, kad kažkas turės e, elgtis kaip policininkas per tuos patikrinimus. E, dabar sistema veikia visai gerai. Ir e, patikrinimai bent jau Niderlanduose vyksta puikiausiai. Manau, kad daugelis žmonių tą sistemą yra patenkinti. Ir manau, kad mes čia dabar bandome kaitalioti tą sistemą, kuri e, funkcionuoja visiškai sklandžiai. E, dėl variklių eksploatacijos e, daugybė transporto priemonių naudotojų prižiūri savo transporto priemonės ir variklius. Mes esame visiškai patenkinti tuo, kaip dabar yra prižiūrimi automobiliai. 160 e, tūkstančių rida, ar tai e, turi būti traukta ar ne, tai gana keista, manau, kad yra dar daugiau keistų dalykų ir reikėtų atsimti komisijos. Komisija turi atsimti savo pasiūlymą. Ferber. Ačiū. Aš esu šešėlinės APP frakcijos pranešėjas. Uh, Pirmiausia, noriu paklausti, ar iš ties reikalingas reglamentas, o gal geriau tiktų direktyva, kalbant apie kūno pranešimą. E, kuo daugiau kompetencijų perdodama valstybėms narėms, tuo nereikalingesnis būtų reglamentas. Taigi turime tikrai dar e, išsamei diskutuoti šiuo klausimu. E, Klausimas e, dėl automobilių kategorijų taikymos rėties išplėtimo e, techninio patikrinimo kelyje atveju. Manau, kad turime skirti, kad techninis patikrinimas kelyje yra kas kita nei periodinė techninė apžiūra. E, periodinė techninė apžiūra yra būtina visiems, tuo tarpu techninis patikrinimas kelyje vykdomas ne visoms transporto priemonėms. Kalbant apie apžiūros e, dažnumą, e, ypač e, jei pirmoji apži... pirmasis techninės apžiūros patikrinimas jau yra padarytas, tuomet patikrinimų metu yra svarbiausia patikrinti, ar automobilis atitinka ES saugumo standartus. Kalbant apie e, transporto priemonės krovinio pritvirtinimo patikrą, ji yra labai svarbi. E, kitas dalykas e, vertindamas Austrijos padėtį, ten sunkia svorių transporto priemonių, kurios yra registruotos Austrijoje, skaičius yra daug mažesnis nei tų sunkiasvorių transporto priemonių, kurios tiesiog kerta Austrijos teritoriją. Taigi situacija e, čia yra sudėtinga ir manau, kad tos e, naujus e, tranzito šalims tenkančius iššūkius turime spręsti bendrai. kartais labai sudėtinga yra tinkamai atlikti patikras kelyje e, tiems automobiliams, kurie turi e, tam tikrų trūkumų nes e, kartais automobilis įvertindamas automobilį kaip e, blogos padėties e, gali tai padaryti neobjektyviai ir tada tam automobiliui, tai, tam automobiliui labai sudėtinga tada patekti į kitą kategoriją. Negrįsbėk dvi minutės. Dėkuoju pirmininkė. Aš klausiau, kas sakė kolegos, nedaug turiu laiko kalbėti, bet norėčiau padėkoti poniai Senjelovai. Neįsiu dabar į e, detalės, pritariu daugam iš to, kas pasakyta, pirmiausia dėl apmokymo, dėl kompetencijų, bet e, trys pirmiausia pastebėjimai, kur e, man yra svarbiausi. E, Pirmiausia, gilesnis techninis patikrinimas, penktas pakeitimas pranešimo. E, kalbama apie tai, kad e, reikia atlikti tuos patikrinimus išsamesnius arba kontrolės centre, arba mobilių komandų. Aš pritariu E, daugeliu kolegų dėl to, kad reikia harmonizuoti mūsų taisyklės. Taip pat e, turime nepamiršti, kad kiekvienoje šalyje veikia skirtingos už kontrolę atsakingos e, institucijos. Turime galvoti apie geografinę organizacinę. Pasižiūrėkime į mano šalį. Prancūzijoje yra 500 kontrolės centrų, e, taip pat jie gali kontroliuoti sunkės svorės transporto priemonės ir e, jie apima tam tikras teritorijas techninės kontrolės. E, egzistuoja tam tikri padaliniai ir aš noriu paminėti subsidiarumą. E, E, sakoma, kad reikia daugiau mobilių tam tikrų e, padalinių, bet tai gali kainuoti labai daug. Kitas dalykas, e, valstybės narės turėtų stiprinti nuostatas dėl 19 straipsnio, dėl bendrų pastangų. Ir kitas dalykas, gilesni patikrinimai, mes turime nepamiršti aplinkosaugos aspekto. Uh, reikia e, galvoti apie stabdžių sistemas, kitus techninius aspektus, e, kurie e, susijęs su CO2 emisijomis. Pone Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să susțin ce... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pritarti tam, ką sakė ponas Ertugas anksčiau dėl metinių techninių apžiūrų Aš manau, kad čia turėtume melktis labai atsargiai ir taip pat norėčiau paminėti ponios Avisar pranešimą. Labai svarbu sumažinti administracinę naštą. Taip pat svarbu, kad tokie patikrinimai būtų abipusiai pripažinti. Pripažinti visose valstybėse narėse. Taip pat svarbu, kad pardavus transporto priemonę, prieš ją peregistruojant, uh, būtų aišku, kas už ją yra atsakingas. Nes, kaip sakė pranešėja, nėra aiškiai apibriešta ta atsakomybė. Tačiau nesutinku su tuo, kad automobilio savininkas gali anuliuoti savo, savo registravimo dokumentą. Jeigu, pavyzdžiui, vyksta eismo nelaimė. Aš nemanau, kad tas asmo gali panaikinti savo registravimo sertifikatą. Aš nemanau, kad tokią galimybę mes apskritai galime numatyti transporto priemonės savininkui. Taip pat manau, kad būtų naudinga sumažinti administracinę naštą ir įvesti bendrą blanką. Kol kas tai yra susidarumo klausimas, tačiau toks bendras blankas sumažintų biurokratiją ir tokiu būdu uh, lengviau būtų galima atlikti patikrinimus kelyje. Na ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, jog pritariu tam, kad būtų sukurta elektroninė duomenų bazė. Tos bazės turi būti tarpusavyje susijusios, susijėtos, sujungtos ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad kalbant apie elektroninį registrą, galutinis terminas buvo 12 metų pabaiga. Tie registrai dar nėra tarpusavyje susi, susijungti, tik tai dvi valstybės narės jau yra atlikusios tą darbą, penkios jau yra prie pabaigos. Na ir komisija pradės netgi pažeidimo procedūrą taikyti, tačiau mums reikia galutinio termino, kuomet turi būti sukūriamos tos duomenų bazės ir tarpusavėje sujungtos. Ja, dank. <coughs> Bach. Ačiū. Klausydamas e, kolegų pastabas. Galiu konstatuoti, kad kiekvienoje šalyje yra pačios geriausios sąlygos ir standartai. Ir tada kyla klausimas, ką mes apskritai vei, čia veikiame ir ko siekiame. Aš pats esu iš nedidelės šalies ir manau, kad pirmiausia svarbu galvoti apie bendrą vidaus rinką. Ir jokių būdų negalime saugumo standartų sušvelninti. Todėl mano pasiūlymas būtų reglamentas. Aišku, galime e, svarstyti, ar kai kurių aspektų nereikėtų perleisti, e, reguliuoti pagal subsidarumo principą, tačiau vis dėlto reikalingas e, reglamentas. E, Mano pastaba susijusi su dokumentų klastojimu, kontrolių klastojimu, rodos skaitiklio rodmenų klastojimu. Manau, kad bet kokia klastojimo veikla turėtų būti užkirsta. E, negalime leisti, kad mažiau pinigų turintys gyventojai važinėjantis techninių reikalavimų netitinkančiais automobiliais galėtų jais važinėti net nežinodami, kad važinė nesaugiais e, automobiliais. Tai yra netikras, apsimestinis saugumas. Tas pats taikytina ir motoroleriams bei motociklams. Manau, kad e, E, mes negalime e, leisti, kad serviso centrų darbuotojai vykdytų ir techninę apžiūrą. E, atskirimas šių kompetencijų yra būtinas. Taip pat svarbu atsižvelgti automobilio amžių. Aš irgi per dvi minutės norėčiau šį beitą pasakyti. Dėl traktorių pritariu tam, ką sakė ponas Benjonas. Jeigu traktoriai užsima pervežimu, tuo met jie turėtų būti tikrinami kaip sunkvežimiai. Tačiau jeigu traktoriai važinėja laukais, būtų jokinga iš tiesų tikrinti tuos traktorius. Tiesiog tai tas traktorius užsima žemės ūkio veikla ir nereiktų visų traktorių tikrinti dėl pono Kūn praneš, e, pakeitimo, dėl techninių apžiūrų. Pone Kūn, 28 pakeitimas, man atrodo, yra nelaimė. Nelaimė žadantis dėl, dėl to, kad kiek nepriklausomi turi būti inspektoriai. Nes jeigu kažkas pradės piknaudžiauti sistemą, tiesiog praras savo sertifikatą toks tikrintojas, toks kontrolierius. Yra nemažai tokių autos, nedidelių autoservisų Junktinėje karalystėje ir įsivaizduoju Airijoje, kur būtent tuo ir užsima žmonės ir gerai tą daro. Taigi, man atrodo, nesąmonė būtų daryti tai, ką jūs siūlote. Tiesiog pamastykite dar apie tai. Penktame pakeitime jūs kalbate apie konstatuojamąją dalį ir man atrodo, kad čia yra siūlymas nelabai tinkama linkme. Norėčiau priminti pona Ellis, kuris klausimuose pasisakė ir kalbėjo apie tai, kad neteisingi ratai tvirtinami ant neteisingų ašių. Dėl to reikia irgi e, čia šį beitą išsiaiškinti. Galiausiai dėl priekabų. Na, įsivaizduokite, Nu, nuvažiuoji į, nežinau, supermarketą, faktiškai nusiperki nedidelę priekabą ir ji kasmet turi būti tikrinama, na atsiprašau, visiškai jokinga. Tai yra kvailas pasiūlymas tikrinti tokias 02 tipo e, priekabas. Na aišku, kai kalba eina apie didelius vilkiukus, didelės priekabas puiku, bet ne apie mažas. Ir ga galutinė mano mintis Labai nustebau, kai sužinojau, kad yra 12 valstybių narių, kuriuose nėra reguliariai tikrinami motociklai. Tai 12 valstybių narių, skaitant ir Prancūziją, nėra tikrinami motociklai, kai tuo tarpu tiek daug avarijų yra su juo susiję. Ponas Ovydė dabar komisijos vardu pasakys. <laughs> Uh, Ponas Ony prancūzas, ne? Taip, taip. Aš taip ir galvojau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjams, visiems e, komiteto nariams. Mano manimu, jūs, jums galiausiai pavyko užtikrinti puikią pusiausvyrą tarp to, kokios turėtų būti minimalios taisyklės, kokios jis turėtų būti minimalios, minimalios privalomos taisyklės bendroje Europos transporto erdvėje. Ir kiek lankstumo paliekama valstybėms narėms šiek tiek kitaip pritaikyti taisyklės ar pritaikyti šiek tiek kitokius parametrus. Klausydamasis diskusijų, sudariu įspūdį, kad svarbiausias dalykas yra tai, kad techninės apžiūros yra labai svarbu, svarbus svertas siekiant saugaus eismo. Aišku, mūsų teisės aktai yra labai seni, tuos, kuriuos bandome pakoreguoti ir atnaujinti. 77 metų teisės aktai, 96 metais jie buvo šiek tiek pakoreguoti, tai dabar atėjo laikas realiai juos pakeisti. Uh, nes e, automobiliai, tai kas daroma su automobiliais šiomis dienomis yra visai kita situacija nei buvo tada, kai buvo kurti tie teisės aktai. Norėčiau pakomentuoti keletą elementų. Labai džiaugiamės, kad jums užteko drąsos ir toliau reikalauti, kad būtų įtraukiamios dviratės transporto priemonės. Taip pat labai džiaugiamės, kad uh, griežtai reikalavote, kad nebūtų, būtų iškistas kelias sukčiavimui, ridų sukčiavimui. Taip pat džiaugiamės tais, tomis sustiprintomis nuostatomis, kurias siūlote dėl to, kaip būtų galima užkisti kelią potencialiams interesų konfliktams tikrinimų centruose. Ir čia norėtumėme pritarti pirmininkui, kuris sakė, kad na, tikrai nenorėtumėme prašyti valstybių narių atlikti tuos testus kitaip, nei tai, kas yra daroma dabar, nes neturime įrodymų, kurių pagrindų galėtumėme teikti, kad įprastinis autoservisas ar specializuotas tikrinimo centras yra geriau ar blogiau. Svarbiausia yra tai, kad būtų tokios nuostatos, kuriamis, kuriomis būtų pasirūpinta, kad tie tikrintojai ir kontrolieriai būtų tinkamai apmokomi ir kad nebūtų potencialių interesų konfliktų. Tų, tarkim, kuris remontuoja automobilį ir tų, kurie gali e, turėti komercinių interesų, tikrinant juos. Dėl lengvasvorių komercinių transporto priemonių labai prašau atsižvelgti į mūsų pasiūlymą, džiaugiuosi, kad pranešimuose į pasiūlymą yra atsižvelgta dėl to, kad reikia įtraukti lengvas svorės komersinės transporto priemonės. Turime įrodymų, kad kyla e, rizikos saugumui ir, kaip teisingai minėjo pranešėja, tokio tipo e, transporto priemonės turi būti tikrinamos, tokiu būdu mūsų keliai bus saugesni. Taip pat traktoriai. Traktoriai įtraukiami tik tuo met, kai jie yra naudojami atlikti tam pačiam darbui, kurį atlieka komersinės transporto priemonės. Tai kai traktoriai e, reguliariai važinėja keliais, tuomet jie ir turi būti tikrinami. Tačiau aišku, tie, kurie tik tai pakeliu į, į lauką pravažiuoja keliu, na, tai neturėtų būti tikrinami ir jiems neturėtų būti taikomos tokios nuostatos. Dėl elektroninių duomenų bazių Aš manau, kad matėme čia nemažai pasiūlymų, kuriais patobulinamas iš esmės tekstas. Tai yra viena sričių, kur galima šiek tiek sušvelninti prievolę, bent jau kalbant apie terminus. Nes tikrai nemažai valstybių narių tai daug kainuos. Na, o informacinių mainų platforma ir dėl to, kokia kokiuose centruose turi būti tai, kokiuose centruose turi būti atliekami patikrinimai ir kaip dažnai turi būti tikrinami automobiliai. Čia aš manau, kad reikia palikti šiek tiek lankstumo, bent jau per, per, per perinamai laikotarpį, tam, kad valstybės narės prisitaikytų prie reikalavimų. Dėl teisinių aspektų reglamentas čia yra šiuo atveju svarbu. Uh, Mes labai džiaugiamės tuo, kad pranešėjai siūlo palikti reglamentą. Reglamentas tikrai ne, ne, nepažeidžia proporcingumo ar subsidiarumo principo, tiesiog yra naudojamos kitos formuluotės. Reglamentas šiuo atveju yra svarbu dėl to, kad jis yra aiškiau ir nepamirškime, kad nemažai e, trečiųjų šalių irgi e, E, įtraukiama į šią taikymo sritį. Tai yra ir gamintojai, ir tikrinimo, tikrinimo centrai ir panašiai. Dėl to svarbiau čia būtų reglamentas šiuo atveju. Galiausiai dėl metinio automobilių, visų transporto priemonių patikrinimo, čia gal tik vienintelis toks nusivylimas e, mums, nes mes manome, kad turime pakankamai įrodymų, e, kurių pagrindų galėtumėme siūlyti, kad visos transporto priemonės turi būti dažniau tikrina, tikrinamos. Bent jau tai yra susiję, turėtų būti siejama su rida. Ir tai, kad mes įtraukėme 160 tūkstančių kilometrų ribą, čia nebuvo koks tai išradimas. Tiesiog tuo momentu tipo patikrinimas ir tvarumo patikrinimas yra būtinas Mes manėme, kad tai yra labai objektyvios priežastys, kodėl automobilis nuvažiavęs 160 tūkstančių kilometrų turi būti tikrinamas kasmet. Turime aiškių įrodymų ir tai taip pat e, papildoma galimybė tenkinti aplinkosauginius reikalavimus, nes mes manome, kad per tokius metinius patikrinimus galima pasirūpinti, kad visos transporto priemonės būtų atnaujinamos ir kad jos atitiktų aplinkosauginius reikalavimus. Dėkoju. Ačiū. Pranešėjai, ar norite ką nors dar trumpai pasakyti? Jeigu taip, tai labai trumpai. Pirmasis panas Kūn. Ačiū, pana pirmininkė. Džiaugiuosi, kad sutarėme dėl vieno dalyko, tai yra to, kad būtina nustatyti būtiniausius saugumo standartus periodiniai techniniai apžiūrai. Kalbant e, apie e, inspektorius, ar jie turi būti nepriklausomi, ar serviso centrai taip pat gali e, atlikti techninę apžiūrą, čia jau mūsų pozicijos išsiskiria. Bet tas slaptumo principas, keturių akių principas privalo būti. Negali būti tikrai tas pats žmogus ir taisyti mašiną ir vėliau e, teikti techninę apžiūrą. Kalbant apie traktorius, Kol dabar yra taip, kad dideli traktoriai, kurie važiuoja 50 km per valandą greičiu, kartais 90 e, ar 100 km atstumu jie transportuoja krovinius, jie privalo taip pat praeiti periodinę techninę apžiūrą. Kalbant apie motorolerių ir motociklų apžiūrą, aš tikiuosi, kad e, rasime sprendimą, nes visi pabrėžė, kad 300 km per valandą greičiu skriejantis motoroleris negali būti netikrinamas. Kalbant apie istorinius automobilius, visi sutarėme, dalis motorolerių ar motociklų taip pat bus istoriniai ir jau jų nereikės tikrinti. Manau, kad e, kai kurie klausimai bus paprasti. Kalbant apie priekabas, čia valstybės narės turės nuspręsti, ar e, šakų genėjimo priekaba turi būti patikrinama ar ne. Kalbant apie elektroninių duomenų bazės, šis klausimas be galo svarbus turi būti tam tikras e, duomenų rinkinys, e, tokia bazė įneštų daugiau skaidrumo ir ginčių į sistemą. Pone Sandėlova, jeigu trumpai. Dėkuoju pirmininkė. Manau, kad komisijos atstovas atsakė į daugelį klausimų. Yra daug e, gana svarių priežasčių, dėl ko reikia uh, įtraukti lengvas svorės e, komersinės transporto priemonės iki 3,5 tonų dėl 5 procentų. Manau, kad reikia dar padiskutuoti šiuo klausimu. Tačiau pono Pabirio pasiūlymas mane suintrigavo įvesti dar vieną procento skaičiavimo metodą, bet galbūt reikėtų pagalvoti apie patį tą skaičių, galbūt reikėtų atlikti poveikio vertinimą e, lengvasvoriams komersinėms priemonėms ir pasižiūrėti, kokie būtų rezultatai. Rizikos vertinimo sistema, norėčiau labai stipriai pritarti šiam, tai nėra tik tai patikrinimai dėl patikrinimų. Mūsų tikslas yra pagerinti dabartinę padėtį. Ir esame e, labai e, neblogos patirties pasėmę iš Junktinės karalystės matome, kad tai nesusijęs su baudimu, bausmėmis kažkam, kokiu nors veslininkų baudimu. Tai yra ne tik tai inspektavimas dėl inspektavimo. Visi pasiūlymai dėl e, krūvio, tai labai svarbu, labai ačiū visiems už pastebėjimus. Buvo negrįsdė penktasis pakeitimas Būtent jame norime atsižvelgti į e, geografinę įvairovę, e, dešimties tų kilometrų aprepti. E, dėl to sakome, kad techninės patikros punktas esantis netoli, būtent tuo atsižvelgame į vietinės sąlygas. Kitas dalykas - harmonizavimas vienodinimas, man atrodo, kad viskas, aišku, kodėl reikia reglamento. Pone Savisar, Dėkuoju. E, porą pastabų. Pirmiausiai pasakysiu, kad nepritariu kai kam. Būtent terminams elektroninės duomenų bazės sujungimui, sukūrimui. Jeigu nukelsime terminą, tai tikrai labai lietai sieksime pažangos, o turime galvoti apie ateitį. Pone Tikau, gailai jau išėjo, norėjau jai kai ką pasakyti. Aš ilgai galvojau, kaip išspręsti e, problemą, kas yra automobilio savininkas. Yra e, mano formuluotė pateikta, kaip apibriežti tai, bet galime pakeisti ją. Aš tikiuosi, kad ponė Tikau suprato, ką aš turėjau galvoj pateikdama savo pakeitimą. Dėkoju. E, terminas pateikti pakeitimams kovo 27 diena pakeitimai bus svarstomi komitete balandžio 22-23, balsuosime e, gegužės 30 dieną. Taigi pirmasis uh, tikslas - pakeitimų terminas kovo 27 diena. Ponas Krameris pasikvietė svečių pas mus. Norėčiau pasveikinti Jūs ir atsiprašau, kad Jums reikia stovėti, kad negalite klausytis vertimo. Uh, parlamento administracija mano, kad tai yra puikiai salė susitikimams, bet nemanau, kad kas nors iš parlamento narių sutiktų, kad taip yra. Jūs e, man, mus lankote tada, kai mes susirinkę dirbame pačioj baisiausioj salėje. Bet vis tiek sveiki atvykę. Pone Maisner galbūt jie galimas, galėtų sėsti į tuščias kėdės, ar taip neįmanoma? Aš iš patirties e, galiu pasakyti, jeigu kas nors atsisės ne į savo kėdę, tai automatiškai bus <laughs> išvaryti salės prižiūrėtojų. Galvojau, kad galima taip išspręsti problemą. Pirmininkas, e, sutinku su jumis, bet dėja yra kaip yra. Kitas pranešimas, pono Higginso pranešimas apie e, elektroninės rinkliavas ir paslaugas atitinkamas žymai. Ačiū pirmininkė. Tikriausiai prisimenate, kad anksčiau per posėdį aš trumpai pristačiau esančią padėtį ir dabar norėčiau pasakyti, kad ES jau kurį laiką bando užtikrinti e, kaip galima sklandesnį sienų kirtimą. E, dėl e, rinkliavų užnaudojimas į keliais buvo pasakyta, kad vidaus rinka šioje srityje neveikia, nes e, yra labai daug rinkliavų mokesčių ir kartais diskriminuojami tie, kurie mažiausiai teršia. E, mes matome, kad Europos kelių infrastruktūra sensta ir žmonės turi investuoti daugiau į ją, kad būtų galima palaikyti ją. Ir šis e, pranešimas kelia labai svarbius klausimus. Pavyzdžiui, kaip tęsti mm, infrastruktūros e, finansavimą, kelių e, infrastruktūrą e, veiksmingai ir kaip užtikrinti ateityje vidaus rinkos laisvės. Antras klausimas, kaip galime užtikrinti, kad teršėjas moka šis senas principas būtų palaikomas ir toliau. Ir galiausiai, koks būtų geriausias būdas įdėkti elektroninę e, E, rinkliavų e, paslaugų sistemą Europos Sąjungoje. Komisija yra paskelbusi du komunikatus. E, vienas apie lengvas privačias transporto priemonės ir mokesčius joms ir kitas komunikatas yra dėl Europos elektroninės rinkliavo, rinkliavos paslaugų. Ir e, siūlomi tam tikri teisėkūros pasiūlymai. Jūs e, tikriausiai skaitėte mano pranešimą, jis pagrįstas šiais dviems, dviem komunikatais. Pirmiausiai dėl e, sąžiningus, teisingus, proporcingus mokesčius. Tai svarbiausias dalykas. Valstybės narės, kurios naudoja laikų pagrįstą sistemą, turėtų leis, būti, joms leista naudoti šią sistemą. Valstybės narės taip pat turi būti skatinamos E, numatyti e, dieninius, savaitinius, metinius leidimus. E, taip pat nedideli administraciniai kaštai turi būti taikomi, kad jie būtų proporcingi metiniai vinjetei nereikia mokėti papildomų, mok, nustatyti papildomų mokesčių skyrus mažą administracinį mokestį. Dabartinėse, dabar valstybėse narise vinjetė už savaitę gali, gali 4-5 kartus viršyti metinio leidimo kainą. Ir administraciniai kaštai yra vienas dalykas, bet kartais nustatomi dideli mokesčiai, kurie gali būti laikoma nesažininga praktika. Dėl vinječių valstybės narės turėtų turėti galimybę pačios nustatyti mokesčius e, ir rinkti juos už infrastruktūros naudojimą. Bet reikia e, griežtesnių gairių, kad valstybės narės galėtų imti mokesčius proporcingai ir, kaip sakiau, taikyti tik nedidelį administracinį mokestį. Mes turime užtikrinti, kad už vinjetės e, vairuotojams būtų kaip galima paprasčiau sumokėti. E, valstybės narės kartais e, bando kaip galima brangiau jas parduoti, užduot paskatinus kaip galima daugiau vairuotojų važiuoti per jų teritoriją reikia numatyti punktus, kur vairuotojai galėtų pirkti vinjetės, daugiau tokių punktų. Taip pat reikia standartinį ženklą e, įvesti ES, kad, pavyzdžiui, vartotojai iš anksto žinotų, kad jie galės sumokėti privažiavę tam tikrą punktą už vinjetę. E, mokesčiai už kelius e, taip pat turi būti ta vieta, kur turėtume deramai išplėtoti ir įdėkti principą teršėjas moka tas turi būti padaryta visoje Europos Sąjungoje. Reikia taip pat, e, e, kaip galima geriau ateityje ir būtina reguliuoti Europos elektroninės rinkliavas šias paslaugas. Komisija kol kas nepadarė pakankamai, kad užtikrintų, kad tokios elektroninės e, paslaugos taptų realybė koncesininkai paslaugų teikėjai tu sakoma, turi patys kurti tokią elektroninės rinkliavos paslaugos sistemą, bet tai nėra realu, nes e, dažnai tai bus ir nepelninga. E, galiausiai, pirmininkė, pasakysiu, kad jeigu mes norime per vidutinės trukmės perspektyvą užsitikrinti elektroninės rinkliavos paslaugą, reikia dirbti veiksmingai, reikia taip pat uh, E, deramai pasiskirstyti išlaidomis. Reikia, kad valstybės narės pačios turėtų galėti nustatyti proporcingai rinkliavas už naudojimąsi keliais. Aš e, siūlau, kad komisija pagalvotų, ar nereikia mums reglamento šioje srityje, kad būtų galima per ateinančius metus finansuoti e, Europos kelių infrastruktūrą, ypač per E, rinkliavas. Dar aštunta pastraipa pranešimo joje sakau, kad aš puikiai suprantu, kad daug Europos parlamento narių, kaip kad dažnai būna, susitiko su lobistais, e, sprendžiant tokius klausimus, kurie susijęs su pinigais, tai yra įprasta. Ir e, vienas iš e, svarbiausių argumentų, kurie pateikiami, yra, kad Europos elektroninių rinkliavų paslauga yra netikslinga, nėra rinkos, bet mes turime užtikrinti, kad atsirastų tokia rinka, kad ji būtų veiksminga. Taip pat reikia užtikrinti tarpusavio saveikumą Ir e, kol kas, e, jeigu paliksime tą privačią iniciatyvai, kai kurių operatorių pajamos gali net sumažėti. Taigi mes turime e, galvoti, kaip sukurti veiksmingą Europos elektroninės rinkliavos paslaugą visoje Europos Sąjungoje. Ačiū pirmininkė. Pone Maisne. Ja, Ačiū, pone pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Higginsui už jo darbą ir pranešimą. Aš kalbu e, nesančią šešėlinio pranešėjo pono Klinso vardu. Jis mano, kad valstybės narės ir toliau turėtų priimti sprendimą, kokio dydžio kelių rinkliavas arba vinjetes jie rinks. Pavyzdžiui, Rumunijoje natūralu, kad rinkliava bus žemesnė nei Prancūzijoje, taigi tai turi likti valstybių narių rankose. E, sažininga konkurencija, e, paremta e, skaidriais mechanizmais, yra taip pat būtina. Mokėjimo sistema turi būti paprasta, prieiga prie duomenų turi būti taip pat nekliudoma ir sklandi. Ponas Klinsas džiaugiasi, kad e, ponas Higginsas sutiko, kad vinjetės būtų galima įsigyti perkant internetu. Ponas Klinsas e, palankiai vertina Higginso e, ketinimą nustatyti tam tikrą atpažįstamą e, lipduką arba ženklinimo sistemas tam tikrose ruožuose. Nes aš žinau, kad aš pati vieną kartą važiavau keliu, kur taip ir nesupratau, kad reikėjo sumokėti už naudojimąsi keliu. Taigi tas aiškumas yra būtinas. Rinkliavų ir vindiečių sistema neturi daryti papildomų kliučių uh, laisvajam prekių, kapitalo, asmenų judėjimui. Atleiskit, mano mobilus iš čia skamba, galvo, kad jį išjungiau. Manau, kad įvairių valstybių narių sistemų saveikumui taip pat turėtume skirti daugiau dėmesio. Negalime leisti, kad būtų diskriminuojama dėl pilietybės arba gyvenamosios vietos. Ir pagaliau e, reikėtų užtikrinti, kad ši sistema neturėtų papildomos administracinės naštos tiems, kas um, moka rinkliavas. Ačiū. Pane Sajalova, socialistų frakcijos vardu. Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau atsiprašyti šešėlinės pranešėjos Ajala Sender vardu, kuri negalėjo atvykti į posėdį. Ir aš ją pakeisiu ir perskaitysiu jos nuomonę angliškai. Džiaugiamės pažanga pasiekta bandant įdėkti elektroninės rinkliavos paslaugų sistemą. Mes manome, kad tai būtų naudinga. Naudinga būtų užtikrinti elektroninių rinkliavų paslaugų tiekimą, tačiau nėra priimtina dabartinė sistema. Daug valstybių turi, daugelio valstybių piliečiams tenka kirsti kelių valstybių sienas ir mes norėtumėme, kad komisija pateiktų pasiūlymus, bandant paspartinti elektroninių rinkliavų paslaugų sistemos įdėgymą. Jeigu šią sistemą paliksime vien tik tai operatoriams, kažin ar jie išvelgs čia daug naudos. Ir kažin ar patys operatoriai galės išspręsti problemas. Matome, kad įvairiose valstybėse egzistuoja skirtingos rinkliavų sistemos. Taip pat yra susitarimų tarp dviejų ar kelių valstybių, pagal kuriuos sunkios svorės transporto priemonės e, gali kirsti tų valstybių sienas. Tai turi būti užtikrinama ES lygmenių. Taip pat e, galėtumėme pamastyti ir apie rinkliavos, elektroninių rinkliavos paslaugų tiekimo sistemą, kuri būtų valdoma GPS e, būdu. Bet čia gali kilti irgi atitinkamų problemų. Galiausiai, kur kalbama apie kelių mokesčius, mes e, pritarėme e, pranešėjai siūlymui tokius mokesčius mokėti ne laiko, bet atstumo pagrindu. Ačiū, ponia Foster. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponui Higginsui pranešėjai. Turiu keletą pastabų. Žinoma, svarbu yra tai, kad pranešime yra pripažįstama, kad valstybės narės galėtų laisvai numatyti sumas, kurias, kurios turi būti sumokamos už e, kelių, naudojimosi keliais ir kaip tais pinigais valstybė narė gali pasinaudoti. Dėl saveikumo aš manau, kad geriausia būtų na, pasirūpinti, kad užtikrinamas būtų tas saveikumas, tačiau numatant reglamentus reikia pasverti kelių naudotojų poreikius. Pavyzdžiui, daugelis kelių vartotojų galbūt ne, naudotojų nebūtinai e, pritars tokiam saveikumui, jeigu nekerta sienų dažnai. Pavyzdžiui, jeigu yra iš Airijos e, kelių naudotojas, kažin, aš ar kelių naudotojai iš Junktinės karalystės dažnai kerta Junktinės karalystės Airijos sieną. Na ir aišku, reikalingas bendras pagrindas e, elektroniniai rinkliavų sistemai numatyti. Ir e, daugelis valstybių narių panašu, kad dabar jau vykdo tą sistemą ir galėtų toliau užsimti tą praktiką. Uh, Dabar dėl to, kiek turėtų būti mokama už kelius, yra mano valstybėje narėje ir kitose yra, na, daug argumentų, ar tai turi būti grindžiama laiku ar atstumu. Junktinėje karalystėje mes laikomės vinieti, viniečių sistemos, bet e, kitose sistemose yra naudojamas kitas metodas. Ir kažin, ar reiktų keisti tuos naudojimus procesus. Taigi dar kartą dėkoju Džimui ir manau, kad čia reikia atsižvelgti į tai, kad skirtingose valstybėse narėse yra skirtingi reikalavimai ir galbūt nereiktų tos sistemos ir keisti. Ponas e, Kančian. Grazie Presidente, grazie Higgins per questo. Labai ačiū pirmininkė, dėkoju ir ponui Higginsui už pradėšimą, kuris mano nuomonė duos peno pamastymams. Mes galbūt šiek tiek ir atsiliekame. E, porą pastebėjimų. Supaprastinimas yra gera mintis. Tarpusavio saveikumas taip pat svarbu. Mes turime suprasti ir tai, kokios bus sąnaudos. Reikia e, užtikrinti, kad visi žinotų, nes jeigu kursime kokią nors palidovais pagrįstą sistemą ir paaiškės, kad e, tai kainuoja kur kas daugiau negu iš pradžių manyta, gali kirti labai nemažai problemų. Duomenų apsauga taip pat e, svarbus klausimas, e, galvojant apie technologijas kurias naudosime ir nepamirškime, kad prie kai kurių kelių nėra specialių. Uh, specialios įrankos imti mokestį ar būdelių, ar kitų uh, techninių įrengimų. Taip pat kalbam apie tai, kad reikėtų pereiti prie GNSS sistemos, bet turime galvoti, kad reikia tikrai rūpintis E, duomenų apsaugą, yra kitos sistemos, barjerų, barjerai, kur e, statomi fiziniai, kiti e, aparatai, bet dėl to irgi gali kilti problemų. Nekalbu apie lėšų kiekį sumas, bet apie sistemas ir reikia suvokti, jog egzistuoja skirtingose šalyse daugybė skirtingų sistemų, kai kuriuose šalyse valstybės E, tvarko koncesijas, kitur yra e, viešos privačios įmonės ar privačios. Reikia į tai taip pat atsižvelgti ir nežinau, ar tikrai reglamentas yra geriausias pasiūlymas. Uh, Man atrodo, kad turėtume e, naudoti ne GPS, tai yra padėties nustatymo sistemą, bet e, bendrojo paketinio ryšio paslaugų sistemą. GNSS, užuot perėti prie GNSS to pavadinimo. E, turime galvoti apie infrastruktūrą, e, net mokesčius ir tai yra bendra dalis rinkliavos e, taikomos per rinkliavų sistemą turi išlikti transporto sistemoje tam, kad būtų galima užtikrinti e, geresnį finansavimą e, techniškai plėtojant infrastruktūrą. man atrodo, kad reikia visuomet galvoti, kaip finansuosime infrastruktūrą, reikia nepamiršti atstumų ir aplinkosios elementų. Ir dar dėkoju uh, e, pono Higginsui. Ačiū, pirmininkė. E, dėkoju pranešėjų iš laiku parengtą pranešimą. E, pranešėjas kalba apie konkrečius dalykus, kurie, kuriuos galima vertinti kaip diagnozę ir pateikia receptus. Trumpai, Europos Sąjunga yra lyderė rinkdama įvairias rinkliavas, mūsų e, transporto kelių e, sistema yra gan plati, apie 75 tūkstančiai kilometrų. Ir komisija šiais metais e, gali būti, kad pateiks savo pasiūlymą susijęs su uh, kelių rinkliavos paslaugomis. Šiame pasiūlyme turėtų būti patiktas ir atitinkamos schemos. Bus siekiama užtikrinti, kad įvairios nacionalinės rinkliavų sistemos būtų sujungtos. Taip pat galimai bus numatytos priemonės, kaip spręsti e, spuščių diskriminacijos problemas tokioje iniciatyvoje du pagrindiniai dalykai bus e, saugumo klausimas, siekiant, kad valstybės narės e, lengvai įveiktų tą pereinamą laikotarpį tarp egzistuojančios sistemos ir būsimos dėgiamos naujos sistemos. Antra, bus siekiama uh, veiksmingai išspręsti transporto spūščių klausimą, jo labiau, kad e, spūšč, dėl spūščių yra prarandama e, vienas procentas, e, vienas procentas bendro ES produkto dėl to, kad vėluojama dėl spušių keliuose. Ir pagaliau dėl ES elektroninės kelių rinkliavos paslaugos sistemos e, komisija skatina tokios sistemos dėgymą. Mes e, manome, kad praktiškai tokia sistema yra taikoma Prancūzijoje, e, tiksliau bus pradėta taikyti Prancūzijoje komisija Muitų komitete surengė keturis posėdžius praėjusiais metais. Mes pateiksime ir parlamentui šių posėdžių rezultatus. Jei kol kas nesugebėjome padaryti tinkamos pažangos, dėkdami šią elektroninės kelių rinkliavos paslaugų sistemą, Tai komisija dabar yra pasirengusi pateikti naujus teisėjo kuros pasiūlymus. Reikia pabrėžti ir apie tai kalbėjo ir parlamento nariai, kad yra keturi įrangos gamintojai, kurie gamina įrenginius ir sunkia svoriams transporto priemonėms. E, taikom, šios sistemos taikomos Ispanijoje, e, Prancūzijoje, e, neišlipant iš automobilio. Tiesa, Panašu, kad iki 2012 metų spalio mėnesio nepavyko įdėkti šios sistemos, tačiau negalima atsisakyti visko vien dėl to, kad kai kas buvo um, nepakankamos kokybės. Tos valstybės narės, per kurias vyksta dideli transporto srautai, jos jau bando taikyti šias sistemas ir mes tikimės, kad ES mastu mums vis dėlto pavyks įdėkti ERP sistemą. Kol kas mes vėluojame, tačiau vėlgi, jei matysime, kad sistemos kokybė mūsų netenkina, komisija parengs kitas priemonės. Pone Higgins, ar norėtumėte sureaguoti diskusijas? Ne, pirmininkė, gal tik tai labai trumpai norėčiau pažymėti, kad bendrai yra pritariama pranešimo esmiai. Norėčiau padėkoti poniai Meisner. Pone Meisner ir ponė Foster ir potas, ponas Kančian kalbėjo apie tuos pačius dalykus. Jie sakė, kad dabartinės kainos kaštai turėtų būti nusprendžiami valstybių narių. Tai yra svarbus dalykas. Pone Meisner kalbėjo apie tai, kad mokėjimas turi būti paprastas, skaidrus, mes to ir siekiame. Bendras ES simbolis, apie tai aš irgi kalbau pranešime, kad būtų bendras ES atpažįstamas simbolis. Pone Semalova, aš suprantu, kad negalime palikti situacijos tokios, kokia ji yra. Tiesa, egzistuoja technologijų, trūks dabar tik tai politinės valios ir pritariu Jums, kad e, pagal atstumą numatomas apmokestinimas, mes jo norime išvengti. E, Pone Foster kalbėjo apie saveikumą ir, pavyzdžiui, šalis salas. Aš esu iš tokios šalies ir mūsų sunkvežimiai dažnai keliauja į kontinentą, nes esame eksportuojantį ekonomiką ir mūsų vertinimo mums valstybei salai e, būtų iš tiesų labai naudinga, jeigu būtų pasiektas susitarimas. Galiausiai dėl kaštų, ponas Kančian minėjo, kad Mes nekūrėme naujos sistemos. Technologijos jau egzistuoja, tačiau mes bandome tą technologiją pritaikyti, suderinti, kad įveiktų visoje Europos Sąjungoje. Taigi čia nėra kalbama apie naujas technologijas. Ir dėl to ir, na, ir įmonės nėra suinteresuotos naujomis technologijomis. Tai kainuoja papildomus kaštus. Mums dabar tiesiog trūksta politinės valios, kad galiausiai tai būtų įgyvendinta. Ir dabar tai, ką pasakė komisija, aš suprantu, kad jie man pritarė dėl dabartinės infrastruktūros eksploatavimo kaštų, infrastruktūra sensta, taip pat dėl, dėl transporto grūšių vienas procentas nuo BVP prarandama yra kasmet. Ir aš suprantu, kad reikia sukurti tam tikrą kritinę masę dėl regionalizavimo. Ir jeigu jūs išsiaiškinsite, kad per atitinkamą laikotarpį tas regionalizavimas neveikia, pažadėkite, kad pateikysite naują teisėkros pasiūlymą. Aš labai e, to prašyčiau. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, ponė Higginsai. Pakeitimų pati, pakeitimo terminas kovo 25 diena, 12 valanda pietų. Balsuosime balandžio 23 komitete. Ar taip, Džimai? Taip. Taigi 25 kovo 12 valanda pakeitimų patikimo terminas. Kitas e, klausimas yra informacija apie trilogo posėdžių. Žinau, kad transeuropinių tinklų e, pranešėjai yra atvykę ir aš pats galėčiau pradžioje gal pradėti, o po to ponas Ertungas ir ponas Kumutsakos prates. Dėl uostų kon, valstybinės kontrolės įvyko keli trilogo posėdžiai, pastarasis 27 vasario, kuomet šešėlinė pranešėjai ponas Komusakos ir ponia Maisner dalyvavo tuose posėdžiuose. Man atrodo, kad šiek tiek pažangos pasiekėme, tačiau ir toliau skiriasi nuomonės dėl neratifikavimo straipsnių ir žinau, kad tarybai svarbiausia yra tai, ar jūreivių teisės turėtų būti išvardyjamos ar ne viename iš priedų. Kitas trilogo posėdis numatytas balandžio 10 dienai trečiadienį. Aš šiek tiek tikiuosi, kad bus įmanoma susitarti su taryba dėl uostų valstybinės kontrolės. Dėl vėliavos valstybės kontrolės čia e, jau užimtumo komitetas už tai yra atsakingas, o mes už uostų valstybinę kontrolę esame atsakingi. Ir būtų klausimų dėl, dėl to. Jeigu ne, transeuropiniai transporto tinklai, ponas Kumutsakos ir ponas Ertugas, gal Džordžius e, pradėtum tu? Ačiū. Pirmininkė. E, Pirmasis trialogas įvyko vasario 22 dieną, mūsų laukia dar trys trišalės darybos, 21 kovo e, antrasis posėdis, tada numatytas vienas posėdis balandžio mėnesį ir paskutinis gegužę. Negalime pasakyti, kad tiek posėdžių mums užteks, gal ir ne. E, kaip ten bebūtų, dar kartą noriu pabrėžti, kad e, gali būti taip, jog susitiksime ir dar kartą. Bendra dėrybų atmosfera buvo teigiama, pirmininkaujanti Airija ėmėsi iniciatyvos ir mes pagaliau sutarėme, kad dėrybos turi baigtis sėkme. Posėdžio metu mes e, suderinome metodinius klausimus, kurie bus aptarti pirmosiuose trijuose posėdžiuose, o tada pereisime prie techninių detalių. Tokiu būdu būsime puikiai pasirengę trialogo posėdžiams. Antrasis sprendimas e, susijęs su metodika. Mes e, bendrą tekstą nutarėme suskirstyti pagal temas, o ne pagal konkrečius skyrius. Tai reiškia, kad tam tikra tema bus nagrinėjama kaip viena tema, nepriklausomai nuo e, turinio, nepriklausomai nuo teksto e, vietos. E, taryba ir galėjo pritarti mums e, dviemis klausimais, kalbant apie transeuropinius tinklus. Kitais klausimais E, nuomonių išsiskyrimas tarp Europos parlamento ir tarybos buvo nedidelis. Antrasis principas, e, kuriam pritarė taryba, tai yra tas, kad mes e, jau darybų trialoge metu nebegalėsime uh, keisti suderintos pozicijos dėl metodikos. Mes taip pat turime pripažinti, kad diskusijos dėl daugiametės finansinės programos mus labai neramina, atsiranda tam tikras netikrumas. Ir čia priimti aiškaus sprendimo dėl transeuropinių tinklų yra neįmanoma. Deja, taryba nekomentavo mūsų nuogastavimų. Kalbant apie kitus klausimus, mes daug dėmesio skiriame ketvirtajam klausimui, tai yra transporto koridoriai E, kolega Duk vėliau pasisakys šiuo klausimo. Aš palankiai vertinu tai, kad pirmininkaujanti Airija mano, jog reikėtų priimti įgyvendinamuosius teisės aktus. Ir pagaliau e, posėdžio metu aptarėme ir planų ir žemėlapių klausimus. Tarybos e, pakeitimams buvo nuspręsta pritarti. Aš kalbu apie pakeitimus susijusius su žemėlapiais. Tos pakeitimus pateikė tiek taryba, tiek parlamentas. Su nedidelėmis išimtimis taryba iš esmės pritarė parlamento pateiktiems pakeitimams. Tokiu būdu dabar dabartinėme dėrybinėme procese yra iš esmės pritariama, par, pritariama parlamento pozicijai. Pone pirmininkė, mielos kolegės, mėly kolegos, manau, kad ateityje nekarta dar teks man jūs informuoti apie dėrybas, o kolega Duk pateiks jums konkretesnės detalės. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū Georgijos. Kalbant apie turinį, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir pranešėjoms, todėl kad Europos parlamentas sugebėjo išreikšti labai aiškę savo valią. Uh, Kolega Komucakos kalbėjo apie tai, kad mes e, susitikome vasario 20 dieną, o ketvirtadienį vėlgi posėdžiausime. Yra ir šviesos, ir šešėlių šitame procese. Mums pavyko suformuluoti labai aiškius tikslus, e, kuriuos labai aiškiai išvardijome tarybai. Tai tikslai susiję tiek su regioniniu tiek su ES lygmeniu. Iš komisijos mes tikimės daugiau skaidrumo, skaidrumo tikimės ir iš tarybos. E, tikimės, kad pavyks susitarti dėl geresnio koordinavimo susijusio su koridorių metodu. Taip pat tikimės, kad e, sąnaudų analizė ir poveikio vertinimas e, taip pat padės priimti tinkamus sprendimus. Europos parlamentas sutarė dėl to, kad tikslai turėtų būti labai aiškiai struktūrizuoti ir tai atsispindi ketvirtajame ir septintajame straipsniuose. Tokiu būdu mes siekiame užtikrinti, kad panaudojant e, mažiau ten tai projekto lėšų sugebėtume projek e, finansuoti kuo daugiau projektų. Aišku, mes nenorime jokių finansavimo išlygų, nes tai reikštų, kad tiesiog mums nepavyks kai kurių projektų įgyvendinti. Siekiame tinkamos pusiausvyros tarp uh, vandens vidaus koridorių, jo, jie yra labai svarbus. Ir čia lygsvara ir tvarumas yra būtini. Tikriausiai suvoksite, kad skirtumai kol kas nėra dideli, tačiau ateityje jie tikriausiai gilės. Mums reikia labai aiškiai susitarti, kaip mes vertiname, kas yra ES kuriama pridėtinė vertė. Tai, kaip Europos parlamentas suvoka pridėtinę vertę, nebūtinai ji taip pat suvokiama kitų institucijų. Ten tai, projektai turėtų kurti Europos pridėtinę vertę. Ir e, tai jokių būdų nereiškia, kad taip pat pridėtinę vertę suvokia ir atskiros valstybės. Kitas klausimas susijęs su daugiametė finansinė programa ir e, priemonė e, jungiant Europą, tai yra infrastruktūros sujungimo projektus. E, taryba negali tiesiog imti ir nubraukti finansavimą, tikėdamasi, kad projektai būtų įgyvendinami toliau. Europos parlamentas vėliau tikriausiai turės pateikti savo pasiūlymus, kuriems, kurie projektai bus tiesiog anuliuoti, sustabdyti. Uh, Tarybai labai svarbus supaprastinimas, svarbu, kad būtų sumažinta biurokratinė našta, ypač kalbant apie ketvirtą straipsnį, kur kalbam apie koridorius. Taryba nori sušvelninti koordinavimo vaidmenį. Tai yra bandoma daryti kuo mažesnį poveikį iš ES, tačiau aš šį pasiūlymą griežtai atmečiau. Taryba pasisako už tai, kad nebūtų numatyti konkretūs laiko grafikai. Tikriausiai girdėjote apie 2050 metus. Taip pat taryba pageidauja aiškios apibriešties, kas yra europietiškoji pridėtinė vertė. Ir pagaliau taryba pateiks savo poziciją dėl išimčių. Šis klausimas jai labai svarbus. Kalbėdamas apie šviesą, aš turėjau menyje tai, kad pirmojo posėdžio trilogė metu mums pavyko gauti tarybos pritarimą parlamento pateiktiems pakeitimams. Taigi tarybai iš esmės didžioji dauguma uh, parlamento pakeitimų yra priimtini, o techninių posėdžių metu kai kurios detalės bus tikslinamos. Paskutinio posėdžio triologė metu mes sulaukėme ir komisijos pozicijos, joje atsispindėjo tai, kokius pakeitimus pateikė parlamentas ir kokius pakeitimus teikia taryba. Taigi dabar turime tokį bendrą vaizdą. Mes vienaip ar kitaip remiame komisijos pateiktą metodiką. Ir pagaliau baigdamas noriu aiškiai pabrėžti, kad mes nenorime, jog susilpnėtų koridorių koncepcija, taip pat nenorime, kad susilpnėtų koordinavimo funkcija. Mes manome, kad koordinavimo funkcija transporto koridorių srityje yra be galo svarbi. Reikia čia kalbėti ne tik apie e, centralizuotą sistemą, tačiau nepamiršti ir periferijos atsižvelgiant į daugia tautiškumo principą ir kitus dalykus. Kalbant apie regioninės įmonės, mūsų pozicija išlieka tokia, kaip ir buvo. Ir kolega Komutsakos kalbėjo apie tai, kad mes sieksime sudaryti teminius blokus, kad nereikėtų šimtus pakeitimų svarstyti iš naujo. Tiesiog mes vienu metu svarstysime visus pakeitimus, kurie yra susijęs su tam tikra konkrečia tema. Pone Reikėjus, turite klausimą? Taip. Dėkuoju pranešėjai. Norėčiau kai ką pastebėti. Mes pradedame e, trilogą dėl e, CEF, Europos socialinio fondo. Ir e, kalbama apie apibrėžimus. Mano nuomonė diskusija gali vykti taryboje e, dėl tam tikrų nuostatų pakeitimo ir dėl apibrėžimo. Ir taip pat e, e, reikia galvoti, koks bus ryšys tarp gairių ir tarp Europos, Europos socialinio fondo ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės bet tuo pačiu metu sąveika tarptų dviejų dalykų gali būti labai komplikuota. Man labai įdomu, kaip parlamentas galvoja šiuos du dalykus ir e, mes taip pat turime daugiau galvoti apie gairias, nes kitaip neužsitikrinsime vientisumo. Ar kas nors norite ką nors pasakyti? E, Aš e, galiu atsakyti Dominikui. Jau sakėme e, tiek pirmininkaujančiai šaliai, tiek komisijai, kad palaikysime ryšius su kolegomis, kurie yra atsakingi iš e, Europos infras, iš e, socialinį fondą ir atsakingais už e, Europos infrastruktūros tinklų priemonę. E, Mes turime galvoti apie dėrybas ir paskui apie trišalį sutikimą mes pritarėme išsakytams mintims. Dėkoju e, tachografai. Pone e, Bilbao, atsiprašau pirmininkė, kad taip vėlai pasisakysiu, norėjau tik tai vieną dar pastebėjimą išsakyti pirmininkaujanti Airija pasiūlė labai neblogą poziciją ir parlamento nuomonė yra gana aiški. Mes nemažai padirbėjome prieš balsavimą, išanalizavome labai gerai visus pakeitimus. Manau, labai pozityvų tai, kad metodika buvo patvirtinta ir tai buvo e, pats sunkiausias klausimas darybose turime galvoti apie papildomą vertę ir aš pripažįstu tam, kas ką tik tai buvo išsakyta kolegų. E, laukiu šio pranešimo, tiksliau labai esu palankiai nusiteikusi dėl šio pranešimo, bet mes turime apsispręsti dėl metodikos ir koordinatorių vaidmens. Pranešimo patvirtinimas svarbus bus, bet taip pat svarbu bus deramai apibriežti kompetencija tų, kas nebeturėtų būti tik dialogo priemonė, o priemonė, kuri būtų pagalba mums e, įgyvendinti, pasiekti pažangos, įgyvendant labai svarbius projektus. E, E, palaukime, kaip atrodys daugiametė finansinė programa, kaip viskas e, plėtausis, galbūt reikės grįžti prie tų projektų kai kurių, nežinau, ar pranešėjau mm, e, padirbėjo šią sityje, nes nėra gerų prognozių dėl daugiametės finansinės programos. Aš nežinau, ar tai yra aktualu šiandieną, galbūt jeigu negalės jie atsakyti man dabar, gal grįž vėliau. E, galbūt čia reikėtų apie ateitį pagalvoti, ateityje apie tai. Kitas klausimas - tachografai, tai yra ilgiausiai svarstamas klausimas ir tikiuosi, kad galiausiai mes jau apsispręsime. Mm, pone Tikau, ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti kolegoms pranešėjams už e, atliktą darbą. Pirmiausiai dėkoju sekretoriatui komiteto už jų pastangas ir už paramą per visą dėrybų procesą. Labai nemažai vyko trišalių dėrybų pirmininkaujant Kiprui. Deja, e, politinio mandato Kipras neturėjo. Pradėjome trišalės dėrybas dar pirmininkaujant Airijai E, vyko keli e, techniniai neformalūs sutikimai. Paskui, e, tiksliau dabar, antrasis trišalis sutikimas darybų metu procese vyks rytoj. Dar noriu pasakyti, jog Airija pirmininkaujanti daug padirbėjo, kad įtikintų valstybės narės. Klausimas taryboje sukėlė prieštaringų nuomonių Tai yra ne tik techninis, bet ir politinis dalykas. Tačiau pirmininkaujantį Airiją labai daug padirbėjo ir dabar matome tekstą, kuris gali būti pagrindas susitarimams. Esame e, užfiksavę nemažai pažangos techninių lygmenių, pagerinome duomenų apsaugos nuostatas, vyk, pastebėti keli diskusiniai punktai dėl tachografų e, lokalizavimo, registravimo. Taip pat žiūrime į atgalinio taikymo e, nuostatas, ponas Groš pateikė atitinkamą pasiūlymą dėl to. bet negalėsime pasižiūrėti į e, nacionalinių parkų, e, autoparkų klausimą bent jau per tą trumpą laiką, kokį turime. Mes pageriname nuostatas dėl e, dirbtuvių, skaitmeninių tachografų, dėl socialinių aspektų dėje. Taryba nepanoro aptarti e, nuostatų dėl socialinio aspektų, tačiau mes dirbsime ir toliau. Manome, jog e, neprofesionalių vairuotojų neįtraukimas nebus taikomi reikalavimai, e, tiksliau jiems ES lygmenių e, tokie išimtis liks galioti. Ir e, norime su taryba kalbėti apie socialinius teisės aktus dėl sankcijų ir reikalavimų taikymo. Taryba nenori, kad nuobaudos ar sankcijos būtų vienodinamos Žinau, kad šis klausimas bus labai sunkus. Mes susitiksime ir bandysime lankstesnę parlamento poziciją parengti. Kitas e, aptartas klausimas yra apmokymai, e, kontrolės pareigūnų e, sertifikavimas. Mes sutarėme su taryba dėl sertifikavimo ji nenori, kad būtų kažkokie įvesti pažymėjimai, sertifikatai, nes tai būtų pernelik brangu ir biurokratiška tarybos nuomonė. Parlamentas turės būti, būti lankstesnis dėl to. Tačiau yra vienas klausimas, kur mes, mano nuomonė, galime e, būti tvirti, tai yra kontrolės įranga. Uh, Viskas pagrįsta gana paprastų principų. Didžiausia nauda, kuri atkeliaus su skaitminiais tachografais, e, reiškia, kad bus e, mažiau stabdomi sunkvežimiai, vilkikai, nes bus galima per nuotolį atlikti patikras. Ir bus e, stabdomi tik tie vilkikai, e, dėl kurių bus jau įspėjimas gautas. Jeigu valstybės narės nenorės naudoti e, tokios kontrolės įrengos, tai visa nauda dings. Kas mums lik? lieka investicijos operatorių į įrangą, apmokymą vairuotojų, Taip pat reikia, kad atitinkami techniniai centrai pasirengtų dėkti tokią naują įrangą, o dėl kontrolės pareigūnų e, jie neturės, jeigu neturės minimalaus, e, minimalios įrangos patikrinimui, tai tada nieko e, naudingo neužsitikrinsime šiuo teisės aktu mes, parlamento nuomonė yra labai svarbi, mes esame lankstus dėl pakeitimų tekstui. Pavyzdžiui, per tam tikrą laikotarpį valstybės narės turės įsigyti įrangą, tačiau negalime sutikti su tarybos dabartiniu tekstu, kurios, kuriame numatyta, kad valstybės narės gali nenaudoti tokios įrangos. Tai mums yra nepriimtina ir tai yra e, netinkamas signalas mūsų siunčiamas transporto sektoriui, kuris šiuo metu kenčia nuo krizės. Ir dar vienas pastebėjimas pabaigai deleguotieji vykdomieji aktai. Mes e, balsame, kad paremtume deleguotosius aktus, tačiau taryba nori vykdomųjų aktų ir nori atsisakyti vieno B priedo. Mes e, paklausėme, kreipėmės į abiejų institucijų teisės tarnybas remiant, remiant mūsų komisijai, prašėme, kad tos tarnybos bendradarbiautų, kad būtų galima suderinti tekstą taip, kad jis tiktų visiems. Mums gali tekti pademonstruoti tam tikro lankstumo, kad uh, e, suteiktume e, apribuotus e, įgaliojimus komisijai, kalbu apie deleguotus ir vykdomuosius aktus. Dėl to mes reglamento pasiūlymo tekste, tekstui siūlome tam tikrų pakeitimų šiandieną kaip tik teisės tarnybo atstovai sustiks, pamatysime, kokie yra rezultatai ir tikiuosi, kad abi institucijos pademonstruos lankstumą. Tikiuosi, jog rytoj per trišalį susitikimą mes sugebėsime suderinti 95 procentus politinio aspekto. O pirmininkaujant airiai, tikimės, mums pavyks dėrėtis, baigti dėrėtis dėl liekusių 5 procentų. Mes norime, kad būtų susitarta per e, Airijos pirmininkavimą, nes jie labai dirba. E, kita pirmininkausianti šalis bus Lietuva, paskui Graikija. Kiek žinau, kaip suprantu, e, šis klausimas galbūt jiems nebus taip svarbus, ar tiek nebus skiriama išteklių jam. Ačiū, ar būtų klausimų? Džezina. E, Gezina. E, man, mane sakė, man sakė, kad čia bus trumpai pristatoma trilogų padėtis idėja. Čia e, neklausimas ir tikrai trumpai noriu padėkoti Silvijai. Darybos buvo sudėtingos ir tikrai turime stengtis, kad pirmininkaujant Airijai e, darybos baigtume. Kalbant apie taikymą atgalinę datą, iš ties turime stengtis, kad tai būtų tik tarptautiniais ruožais važiuojantys automobiliai. Kalbant apie šimtą kilometrų, nekomercinę veiklą užsimantiems vairuotojams turėtų netapti taisyklę. E, kita vertus, turime visą laiką remtis praktiką taryba e, kai kuriais atvejais teigia, kad tai neįmanoma, tačiau mes turime žiūrėti praktinius aspektus. Okay, I... Kągi, žinau, kad taryba šiek tiek panikuoja irgi dėl šio klausimo. Aš manau, kad čia esmė yra ta, kad turi, turime užsitikrinti lankstumą. Visi turi būti pakankamai lankstus. Uh, ponas Grošas. Ja, ganz kurz. Taip, labai trumpai. Kolega Higgins negalėjo e, likti posėdėje. Noriu pabrėžti porą dalykų. E, dabar turime galimybę teikti naudos pramonį, nenubausdami mažų ir vidutinių įmonių, atsargiai formuluojant. Uh, E, Likščiau yra numatyta 20 puslapių išimčių. Aš nežinau, kaip aš galiu e, paaiškinti savo stogdengiui, kad e, vėlai vakare jis negali grįžti namo dėl to, kad yra tam tikri apribojimai. Taigi dabar atsirado proga išbraukti tas išimtis iš direktyvos. Aš nesuprantu, kodėl komisijos e, apmokėta mokslo tyriamoji veikla dabar yra tiesiog anuliuojama ir mes perkame kiniškus ar kitus e, modelius rytoj turime labai aiškiai savo piliečiams pasakyti, ar aš EPP frakcijos vardu galiu pasakyti, kad jei mums nepavyks kurti pridėtinės vertės, tai mūsų frakcija tiesiog nebalsuos už. Puiku. Gerbiami komiteto nariai, tai turėjo būti tik tai informacija apie trilogo posėdžius, o dabar prasidėjo vėl diskusijos apie tohografus. Gal aš per dosniai leidau pasisakyti tiems, kurie teikia informaciją. Dažniausiai tą darome tik tai su koordinatoriais. Na ką, ponas Alkadraui dar. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad suteikėte man galimybę pasisakyti. Aš pasisakau irgi už lankstumą, tačiau norėjau pažymėti, kad gali būti sudėtinga išsaugoti visas tas paprastas apibrieštis ir išlygas. Turime išvengti galimų spragų. Mes gav, esame gavę įgaliojimus ir viskas, dėl ko yra deramasi, dėl viso to parlamentas turi sav, turėti savo poziciją, tai tam ir dirba dėrybininkų komanda. Puiku, aš tik tai norėjau tai patvirtinti, kad neprasidėtų vėl diskusijos iš naujo. Uh, parlamento delegacijoje, bet kažkurio tai momentu turėsime grįžti ir pažiūrėti, kas galiausiai yra ant stalo, koks yra pasiūlymas. Pirmininkas, puiku, norėčiau visiems priminti, kad pusė keturių tęsime posėdį, ne trečią, o pusė keturių, taigi gausite dar papildomą pusvalandį pietų pertraukos po ilgų balsavimų dėl antžeminių paslaugočių.